Welcome back all of you to... Uh, Sveiki sugrįžę. Ir noriu informuoti tuos, kurie, kurių nebuvo šito, kad vyko labai įdomios diskusijos dalyvaujant Graikijos užimtumo ministrai ir nebejoju, kad dar prie šios temos nekartą grįšime. O dabar balsavimas numatytas, tikiuosi, kad visi turite balsavimo korteles ir įdėjote jas į aparatus. Balsuosime pirmiausia dėl balsavimo sąrašo, dėl susitarimo, kurį patvirtino, institucinio susitarimo, kurį patvirtino Koreperoj dėl rizikos susijusios su kancerogenu arba mutagenu poveikiu darbe. Balsuojame. Vienu e, per daug APP e atstovų balsuoja. Balsuoti baigiame. 42 balsavo už, 8 susilaikė. Prieš niekas nebalsavo. Ačiū. Pirmininkė. Taip, prašau. Negirdžiu vertimo į ispanų kalbą. No, no, no se oye la cabina en España. Nesigirdi vertimo, nesigirdi kabina. With... Yra techninių problemų vertimo sistemoje šiandien. Pasitaiko vėlavimų. Bet tikiuosi, kad nereikės iš naujo e, pradėti mūsų darbo. Toliau nuomonės projektas dėl, e, bendro, dėl bendrojo biudžeto projekto. A kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pirmasis pakeitimas atkrenta, antrasis, trečias, ketvirtas, penktas taip pat. B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Septintasis pakeitimas kas už kas prieš, susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl septintojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 27 balsavus už. Aštuntas atkrenta bei devintas. C kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Kitas puslapis. Keturioliktasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau E kompromisas. Tame pačiame puslapyje kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 23 pakeitimas Ketvirtajame puslapyje kas už, kas prieš, susilaikė pritarti. F kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė. E, pra, pabandykime iš nuo dėl F kas už, kas prieš, susilaikė pritarti. 30 pakeitimas dabar. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarti. J kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 31 komprom... pakeitimas antroji dalis jo. 31 antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 38 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 39 e, už, prieš susilaikė pritarta. 40 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 41 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 42 pakeitimas už. Dėl 42 pakeitimo aš nuokas už, kas prieš susilaikė pritarta Tikriname, kai balsavome dėl 42. Baigėme ir 29 balsavo už. Balsavimo sąrašas su, atsiprašau, dėl visko su pakeitimais už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Prašau balsuoti. Ir balsavimas baigtas. Pritarta. 41 balsavus už. Ačiū. Toliau biudžeto prieimimo procedūra, balsavimo sąrašas. 5770, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5771, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5772, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5773, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5773, 5775 už, prieš, susilaikė atmestas. 5776 už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet reikia patikrinti, kaip balsavome dėl 5776 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Vienu socdemų frakcijos nariu balsuoja per daug. Gerai. Atmesta bet kokiu atveju. 5774. We vote on 5774. Balsuojama dėl 5774, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar tikriname, kai balsavome dėl 5774. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 28 balsavus už. Toliau, 5777, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5778 atkrenta ir toliau 5779 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. A kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5781 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 5782 kas už, kas prieš susilaikė. Mm, Sūlyčiau patikrinti, kaip balsavimą dėl 5782, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmestas. 26 e, balsavus prieš. 5785 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 5786 kas už, kas prieš. Neaišku, socdemai nebalsuoja dėl 5786. Siūlau patikrinti, kaip balsavome dėl 786. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmestas. 5784 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 5783 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5789 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 5788 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 5787 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ir toliau Atkrenta keli pakeitimai. Ir balsuojama dėl 5795, kas už. 5795. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 5796, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 5794, kas už kas prieš, susilaikė atmestas. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Penki aštuoni nulis nulis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 5799 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 5801, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5802, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 5803, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5804, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5804, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5806 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 5805 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5807 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 5808 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 5808 5810 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Penki, aštuoni, vienas, vienas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Penki, aštuoni, vienas, du, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 5, 8, 1, 2, Tikriname, kai balsavome dėl 5812. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 5813 kas už? Prašau. Iš tikrųjų, 5814 dabar. Ar turime balsuoti? Ne, iš tikrųjų turime balsuoti dėl 5813, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 5814, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 5815. Dėl 14, 5814. Tikriname, kaip balsavome, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Iš tikrųjų buvo pritarta. 58.15. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 58.16 už, prieš, susilaikė pritarta. 58.17 už, prieš, susilaikė pritarta. 58.18 už, prieš, susilaikė pritarta. 58.19 už, prieš, susilaikė pritarta. 58.20 už, prieš susilaikė. Man atrodo pritarta, bet praeitą kartą suklydau, todėl dabar siūlau tikrinti dėl 5820. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 5821. Kas už? kas prieš, susilaikė atmestas, 58-22, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 58-23, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 58-24 už, prieš, susilaikė atmesta, 58-25 už, prieš, susilaikė, atmestas. 58-27 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 5828 kas už, kas prieš, susilaikė, Tikriname, kaip balsavome dėl 5828, kad būtų aišku. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Iš tikrųjų atmesta 28 balsais. 5836. Kas už, kas prieš, pritarta. 5830. Kas už, kas prieš, susilaikė, Pritarta. Tikriname, gerai. Tikriname dėl 5830. Prašau balsuoti. 5830. Prašau balsuoti, balsuoti baigiame. Atmestas. 5831. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 58-29, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad pritarta, bet patikrinkime. Dėl pen... Kaip balsavome dėl 5829, prašau balsuoti. Prašau, e, balsuoti baigiame. Ir atrodo, kad pritarta, taip iš tikrųjų. 58-32, kas už, Kas prieš? Susilaikė pritarta. 58.33. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname, kai balsavimą dėl 5833. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 43 balsais prieš balsavus. 58-34 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 5835 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 5836 kas už, kas prieš susilaikė pritarta Tikriname. Galbūt atmesta, bet tikriname. Prašau balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Iš tikrųjų atmesta. quickly that yeah. you can start. Uh, that, uh... Noriu Jūs informuoti, kad Ferhofštatas at, ateis anksčiau nei numatyta mūsų darbo tvarkėje. Be 24 jis ateis čia. jis nori e, pradėti dialogą anksčiau, taip geriau ir mums, žinoma. Oui, oui, c'est juste qu'ils détruisent. Donc ça, c'est. So he will be here in uh, 10 minutes. Jis ateis pas mus už 10 minučių. Jis ateis už pas mus už 10 minučių, dabar yra trumpa pertrauka, bet už 10 minučių jis bus, jis bus čia. Friends, we start uh, a uh, bit early because uh, uh, Mr. Verhofstadt is already here. Good. Uh, we can proceed. Uh, and... Taigi pradėsime uh, diskusijas. Aš iškart žodį suteiksiu ponui Verhofstadt, po to galėsime užduoti klausimus ir uh, surenksime diskusiją su juo. Taigi, žodis Jums, ponė Perhofštat. Labai dėkoju, pirmininkė, ir pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą ir taip pat norėčiau padėkoti pirmininkiai ir užimtumo komiteto nariams už jų indėlį pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais kuomet buvo rengiama rezoliucija, rezoliucija, kurią patvirtino parlamentas ir taip pat kuomet buvo rengiami klausimai dėl piliečių teisių, kuriuos mes dabar ir aptarinėjam. Taigi jums leidus, aš pirmiausia trumpai pristatysiu situaciją ir norėčiau aptarti keturis, keturias temas. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kaip mes dabar esame įtraukti kaip Europos parlamentas į šias vykstančias dėrybas. Antras dalykas, kiek pasiekėme šiuose dėrybose, čia bus labai trumpa pastaba, trumpiausia mano pristatymo dalis. Ir po to kalbėsiu apie tai, kaip reiktų, ką reiktų daryti toliau per ateinančias savaitės ir ką aptarinėjame konkrečiai šią savaitę per šį dėrybų raundą ir toliau koks bus parlamento vaidmuo per ateinančią savaitę. Taigi dėl paties dėrybų organizavimo, kaip žinia, mes, kaip ir taryba ir parlamentas, paskyrėme uh, įpareigojame komisiją, tiksliau Mišel Barnie, dėrėtis ES vardu. Ir tai reiškia, kad taryba paskyrė Brexito darbo grupę, o mes Brexito vykdomąją tokią grupę. Įdomi, form, įdomios formuluotės. Jie dirba, o mes vadovaujam. Paprastai būna priešingai. Mes dirbam, jie vadovauja. Tai dabar toks įdomus, įdomi tokia evoliucija gavosi. Ir ši Brexito darbo grupė taryboje ją sudaro 27 valstybių narių atstovai. O Brexito vadovaujamoji grupė parlamente rengia viską, dirba pagal pirmininkų saigos pavedimą ir jai priklauso frakcijų atstovai ir jie pritarė pirmąją rezoliuciją dėl breksito, kuri buvo patvirtinta dar prieš vasaros atostogas plenarnėje sesijoje. Taigi, štai taip viskas ir vyksta ir breksito vykdomoji vadovaujamoji grupė posėdžiauja beveik kas savaitę ir nuolatos palaiko kontaktus su Mišeliu Barnie. O Mišelis Barnie, žinoma, kas savaitę patikė apžvalgą to, yra, kokie, koks yra dėrybų statusas, kokia yra ES nuomonė, požiūris. Ir taip pat aš kitą pirmadienį su juo vėlgi susitiksiu kartu su Brexito vykdomąją grupę ir kalbėsime apie dėrybų rezultatus. Nes, kaip žinia, dėrybos vyksta keturių savaičių ciklais. Per pirmąją savaitę rengiamos pozicijos abiejų pusių, antroji savaitė skirta pozicijoms apsikeisti, trečioji savaitė, dabar yra būtent trečioji savaitė, yra pačios dėrybos, tas dabar ir vyksta šią savaitę, o ketvirtoji savaitė skirta debriefingam. Uh, informacijos pateikimui jiems, kad jie galėtų pristatyti informaciją Didžiojo Britanijoje, o Mišelis Barnie galėtų pristatyti situaciją Brexito darbo grupiai ir vykdančiai grupiai Europos, Brexito vykdančiai grupiai Europos parlamente. Taigi dabar yra, kaip sakiau, tre, trečia dėrybų savaitė. Pirmosios dėrybos įvyko e, Birželio 19, toliau Birželio 20. -ąją atsiprašau, Liepos 20-ąją ir e, šią savaitę pirmadienį prasidėjo tas trečias raundas. Tačia savaitė. Pirmasis dėrybų raundas buvo skirtas tam, kad realiai formaliai būtų pradėtos dėrybos. Antrasis raundas Liepos 20 dieną buvo skirtas pristatymui, pozicijų pristatymui iš abiejų pusių. Trečiasis raundas, kuris prasidėjo pirmadienį, yra vadinamas paaiškinimų raundu tikiuosi, kad kažkokiu tai momentu jau perėsime galiausiai prie tų dėrybų, realių dėrybų, prie reikalo esmės. Buvo įsteigtos trys grupės dėrybose. Per pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį raundą, kuris prasidėjo šią savaitę, tos trys darbo grupės. Pirma yra dėl piliečių teisių, Kaip žinia, parlamentui tai esminis dalykas, mes norime, kad kuo galima greičiau tie visi neiškumai, kurie iškilo po breksito dėl ES piliečių gyvenančių Britanijoje ir Junktinės karalystės piliečių gyvenančių žemynė, kad tie neiškumai būtų išsklaidyti ir tą būtų galima padaryti tik susitarimo dėl piliečių teisių būdu. Antroji darbo grupė dėrybose, kuri buvo įsteigta, yra dėl finansinio susitarimo. Kaip žinia, ES pristatė labai detalų dokumentą, kas mūsų nuomonė turėtų būti tas finansinis susitarimas. Ir trečioji darbo grupė, kuri buvo įsteigta dėl kitų atskirimo klausimų, tai čia visas sąrašas yra tokių konkretesnių klausimų, kuriuos reikia išspręsti prieš Britaniją išstojant 19 metais ir viena Vienas iš tų klausimų galbūt e, dažniau minimas, tai yra Euratomo brandoliniai klausimai, brandolinė sauga. Bet bendrai tai tas sąrašas yra ilgesnis, ten yra daug maž septyni klausimai, kurie sprendžiami toje trečioje darbo grupėje. Ir po to buvo nuspręsta nesteigti darbo grupės, bet čia yra toks tiesioginis dialogas, kuris vyksta tarp dėryb, dėrybin, vicederybininko iš ES pusės, Oli Robbins, kuris vadovauja administracijai atsakingi už Brexitą Junktinėje karalystėje. Čia sprendžiamas Airijos ir pasienio tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos klausimas. Taigi, iš principo, čia yra keturi, keturios grupės kurios e, įsteigtos, trys oficialios darbo grupės dėl piliečių teisų, finansinio susitarimo ir kitų atskirimo klausimų. Ir dar vienas, papildoma, dar vienas papildomas tiesioginis dialogas tarp dviejų dėrybininkų pavaduotojų, kur sprendžiamas e, sienos klausimas e, tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos. Taigi, toks būtų tas dėrybų tą darybų sąrangą ir kaip viskas vyksta. Ir norėčiau priminti, kad dabar vyksta trečiasis darybų raundas, ketvirtasis darybų raundas yra numatytas rugsėjo pabaigai. Ir tada naujasis raundas dar vienas spalio mėnesį numatytas. Dabar dėl dėrybų esmės, esminių dalykų. Tai būtų antras mano pastebėjimas. Man atrodo, aš čia tikrai atveriu plačiai duris. Ir tarsi čia toks laužimasis pro tas atidarytas duris vyksta. Ir čia bendrai tai yra susiję ir su tuo, kad iš abiejų pusių mums reikalingos pozicijos koncepcijos kiekvienu klausimu prieš realiai pradant dėrybas. Jeigu tik viena šalis sėdi, prieš, sėdinti prie stalo pateikia savo dokumentą, o kita pusė nesureaguoja, tai labai sudėtinga pradėti dėrybas. Ir kol kas man atrodo, kad aišku yra tai, kad visi laikosi nuomonės, abi pusės laikosi nuomonės, kad jokio sandorio scenarius būtų pats blogiausias visiems ir tai nėra svarstomas variantas. Kaip žinia, tam tikrų momentų visi kalbėjo ir Britanijoje, tarkim, kalbėjo apie tai, kad jokio sandorio geriau nei blogas sandoris. Ir dabar tai kaip ir kabo ore tokie pamastymai. Ir dar vienas dalykas, dar vienas toks pokytis, ką mes jaučiame nuo dėrybų pradžios, yra uh, tas, kad labiau Junktinės karalystės pusė, geriau Junktinės karalystės pusė supranta, kad reikalingas perinamo laikotarpio susitarimas. Kaip žinia, parlamento pozicija nuo pat pirmos dienos buvo, kuri e, išiškėjo ir rezoliucijoje, būtent pirmiausia mūsų nuomonė buvo ta, kad nėra įmanoma per 14 ar 15 mėnesių susitarti dėl išstojimo sutarties tai išstojimo sutartis, tai reiškia ir piliečių teisės, ir finansinį sustarimą, ir Airijos sieną, ir visas kitas temas. Ir šalia to dar detaliai susitarti dėl būsimų santykių. Detaliai juos apibriežti. Visas detalės numatyti dėl tų būsimų santykių. Kad tą padarytumėme per 14-15 mėnesių, mums atrodo, jau nuo pirmos dienos mums atrodė neįmanoma. Ir dėl tos priežasties rezoliucijoje, kurią patvirtinome, mes numatėme vieną punktą, kur kalbama apie galimą perinamąjį laikotarpį, kuris bus riboto laiko, mes kalbame apie trijų metų laikotarpį, prisimenate. Ir dabar, man atrodo, kad kur kas aiškiau pripažįstama, kad toks perinamas laikotarpis yra reikalingas. Koks to perinamo laikotarpio susitarimo turinys bus, dar nėra aišku, reikia apie tai kalbėtis. Ir kuo daugiau laiko mes prarandame per ateinančius mėnesius, tuo labiau tampa aišku, kad perinamasis laikotarpis, perinamo laikotarpio susitarimas gali būti tik tai dabartinės situacijos pratesimas, status quo pratesimas. Nes negalime įsivaizduoti, kad per ateinančias kelias savaitės ar mėnesius atsiras kokia tai nauja sistema. Bet sandoris yra geriau, kažkoks sandoris yra geriau nei jokio susitarimo, jokio sandorio ir galiausiai mums reikalingas perinamasis laikotarpis ir per tą perinamąjį laikotarpį mums reiks galiausiai kalbėti ir apie galimą būsimą partnerystę tarp ES ir Junktinės karalystės. Ir toks supratimas išryškėjo ir visiems tai yra dabar labiau primtina. Ir jūs tikriausiai pastebėjote, kad Junktinė karalystė per pastarąsias dvi savaitės paskelbė nemažai tokių dokumentų, kai kurie poziciniai dokumentai, koncepcijos tokios, kiti kaip ir partnerystės dokumentai, kaip mes juos vadiname. Keturi iš tų septynių dokumentų yra dokumentai, kur kalbama apie būsimus santykius tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos. Taigi aš negaliu kol kas komentuoti tų keturių dokumentų. Kodėl negaliu? Todėl, kad mūsų manimų pirmiausia mums reikia pasiekti pakankamai pažangos dėl išstojimo susitarimo. Uh, kol galėtų, kad galėtumėme pradėti diskusijas apie būsimus santykius. Mes nemanome, kad šiuo momentu turime pasiekę pakankamai pažangos, kad galėtumėm dėl išstojimo susitarimo ir dėl tų trijų pagrindinių išstojimo susitarimo elementų, kad galėtumėme jau pradėti detaliai kalbėtis apie būsimus santykius. Tai reiškia, kad reikia užbaigti dėrybas dėl išstojimo susitarimo ir mes kaip parlamentas nurodėme, nurodėme kad pakankamai pažangos būtų toksai kaip ir pagrindinis rodiklis, e, leisantis jau pradėti galiausiai diskusijas dėl būsimų santykių. Tačiau jūs tikriausiai pastebėjote, kad įvairūs dokumentai, kuriuos paskelbė Junktinė karalystė dėl būsimų santykių, Juose pirmiausia kalbama apie tai, kad Europos teisingumo teismas neturės priežiūros vaidmens, kad visapusiškai bus perim, perimta kompetencija dėl priekybos ir taip pat, kad nebus tęsiami, tęsiamos įmokos į ES biudžetą. Dabar dėl piliečių teisų. Kaip žinia, jūsų komitetas visapusiškai yra įsitraukęs į šias diskusijas ir aš noriu grįžti prie tų trijų esminių elementų, kuriuos jūs sprendžiate. Taip pat tai yra darbuotojų komandiravimas ir socialinės e, rūpybos sistemos klausimai. Ir tai yra pagrindiniai piliečių teisų diskusijų elementai. Bet pirmiausia, trumpa bendro pobūdžio apžvalga. Abi šalis parengė lentelę, ta lentelė viešai paskelbta. Junknė, Junknė karalystė ir ES paskelbė viešai tą lentelę ir ten yra lyginamos pozicijos ir nurodoma žalia mes sutinkame, tarkim dėl žalia reiškia, kad mes sutinkame, raudona, kad prieštaravimai yra ir geltona reiškia, kad reikia uh, tolesnių paaiškinimų. Taigi, nesutarimai egzistuoja įvairiose srityse dėl datos, laikotarpio vertinimo, tai šeimos narių suvienijimo, po išstojimo, taip pat papildomų administracinių procedūrų ribojimo taip pat tai, kad trūksta socialinių įmokų pripažinimo, įmokų, kurios susikaupė po išstojimo. E, ir prie to aš dar grįšiu. Čia trūksta aiškumo ir dėl pasienio darbuotojų. Ir kitų yra klausimų susijusių su balsavimo teisėmis, profesinėmis kvalifikacijomis ir kitomis ekonominėmis teisėmis tos profesinės kvalifikacijos, balsavimo teisės, kitos ekonominės teisės, tie dalykai e, išryškinti geltoną spalvą. Tai reiškia, kad e, tai yra tolesnių diskusijų tema. Ir mes, e, parlamentas, pirmininkų sueigoje ir Brexito vykdomojo grupėje bandome stumti dėrybas į priekį, kad abi dėrybų šalis bandytų susitarti dėl piliečių teisių. Nes negalime įsivaizduoti, kad 14-15 mėnesių neiškumo ir toliau tas laikotarpis bus pratestas piliečiams. Aš matau, gaunu šimtus, šimtus laiškų, faktiškai gal tūkstančius laiškų žmonių, kurie susisiekė su parlamentu ir sako, mes nežinome, koks yra mūsų statusas ir pateikė labai konkrečius pavyzdžius, su kokiamis problemomis jie susiduria. Ir prašo, klausia, ką mums daryti. Ir čia kalba eina ne tik apie ES piliečius gyvenančius Britanijoje, bet ir Junktinės karalystės piliečius, kurie gyvena čia, valstybėse narėse. Ir mes matome. Ir pats baisiausias pavyzdys, tarkim, buvo laiškas, kurį uh, išsintė vidaus reikalų tarnybą šimtui ES piliečių su nurodymu išvykti iš Britanijos. Po to jie padarė pareiškimą, kad čia įsivėlė klaida ir panašiai, bet kaip matote, įsivyravo tas jausmas ne tik Britanijoje, bet ir kai kuriuose valstybėse narėse, lyg yra bandoma uh, Junktinės karalystės piliečius Europoje vertinti kaip užsieniečius, o ES piliečius Britanijoje irgi vertinti kaip užsieniečius, kas iš principo prieštarauja ES teisės aktams, nes iki išstojimo datos jie vis dar yra ES piliečiai. Junktinės karalystės piliečiai, ES piliečiai, ES piliečiai Junktinėje karalystėje turi būti irgi traktuojami taip, kaip yra numatyta ES teisinė jie negali būti vertinami kitaip. Taigi, matome, kad vis dažniau atsiranda tam tikros administracinės praktikos, kuri apsunkina ES piliečiams galimybę gauti reikiamus dokumentus Britanijoje priešingai. Tas pats pasakytina ir apie Junktinės karalystės piliečius. Aš gavau iš jų laiškus, kurie skundžiasi, kad dėl to, kas vyksta žemynė Ir mes, parlamentas, negalime pasakyti, kad mes tik giname vien, vieną piliečių tipą. Ne, mes giname visus piliečius. Ar tai būtų ES piliečiai Britanijoje, ar Junktinės karalystės piliečiai ES. Taigi. Ir trečia mano mintis, kas vyksta šią savaitę. Šią savaitę dėrybose aptariamos trys pagrindinės temos per šį trečiąjį dėrybų raundą. Pirmas tai piliečių teisės ir tai konkrečiai yra susijęs su jūsų komiteto kompetencija. Bus kalbama apie socialinio saugumo koordinavimą, socialinės apsaugos koordinavimą. Taip pat sukauptų teisų klausimas bus irgi svarstomas. Ar bus Tai, tai traktuojama kitaip po išstojimo, ar piliečiai ir toliau galės kaupti tas savo teisės po išstojimo. Tai čia vienas irgi svarbiausių klausimų. Po to pasienio darbuotojai, kodėl? Todėl, kad e, tame Britanijos paskeltame dokumente nėra minima pasienio darbuotojų problema. Ir trečiasis elementas, kuris aptarnėjimo šią savaitę, tai yra abipusis kvalifikacijų pripažinimas ateityje. Ir dar viena svarbi e, šios savaitės tema yra didesnis aiškumas dėl finansinio susitarimo. Būtent e, mes tikimės, kad iš Junktinės karalystės pusės, kad jie sureaguos į ES, ES komisijos pono Barnie dokumentą, kurį jis paskelbė dėl finansinio susitarimo ir koks turėtų būti jo teisinis pagrindas, būtent kaip norime sužinoti, kaip Junktinė karalystė sureaguos į tai, kas yra akivaizdu, būtent jeigu yra tam tikrų teisinių prievolių, tai tos teisinės prievolės sukuria finansinius įsipareigojimus, į kuriuos reikia atsižvelgti. Ir trečias dalykas, kalba eina apie Airiją, kur vyks pirmosios diskusijos dėl sienos klausimo tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Ir kaip pastebėjote, Junktinė karalystė paskelbė labai išsamų dokumentą apie tai, kaip jie mato to pasienio ateitį ir kaip turėtų vykti bendradarbiavimas tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos po išstojimo, nes ES labai smarkiai įsitraukusi į varias politikos sritis, kaip žinia, Šiaurės Airijoje. Taigi mes nesitikime kažkokio tai lūžio šiuose diskusijose, mes tiesiog tikime šiek tiek pažangos, svarstant visus šiuos klausimus, piliečių teisės, finansinį susitarimą ir Airiją. Toliau. Koks tolesnis parlamento darbas? Aš pats ir Brexito vykdančioji grupė ir pirmininkų suiga kitą savaitę posėdžiaus ir mūsų tikslas yra vėl kreiptis į plenarinę sesiją, į plenarinį posėdį, į parlamentą su pasiūlymu dėl rezoliucijos, dėl piliečių teisių. Ir aš manau, dabar atėjo laikas parlamentui, remiantis pirmąją savo rezoliuciją, aiškiai parodyti, kas mums yra primtina, o kas ne. Iš to pasiūlymo, kuris buvo pateiktas Junktinės karalystės kaip žinia, Junktinės karalystės pasiūlymas yra, jie vadina nusistovėjęs statusas, settled status ES piliečiams. Ir čia reiškia, kad kiekvienas asmo individualų prašymą turėtų rašyti ir gauti oficialų patvirtinimą ir gauti tokį statusą, tokį nusistovėjusį statusą, įtikintis, kad viskas vyks sklandžiai. Uh, nors Europos parlamento ir ES pozicija bendrai yra štai kokia, kodėl nepalikus dabartinės situacijos užtikriname Junktinės karalystės piliečiams teisės gyvenantiems žemynę ir toliau tos pačios teisės ES piliečiams būtų taikoma tiems, kurie gyvena Britanijoje. Kodėl reikia dar sukurti naują statusą, kuris tuomet juos, jiems leidžia būti ES, e, Britanijos imigracijos sistemos dalimi ateityje. Ir toliau, kaip priežiūra vyktų, mes manome, kad priežiūra turi vykti, nes kalba eina apie ES piliečius, kuriems taikomas, taikoma teisingumo teismo jurisdikcija. Ir jie sako, pas mus labai geri teismai, geros kokybės teismai, niekas čia nekvesionuoja tų teismų kokybės, ne apie tai eina kalba. Bet Čia vėlgi kyla problemų. Taigi dabar, mano manimo, atėjo laikas ir aš ketinu kreiptis spalio trečią dieną į plenarinį posėdį. Tai bus pirmoji plenarinė sesija spalio mėnesį, tai vyks antradienį. Aš siūlysiu rezoliucijos tekstą, kur būtų aiškiai nurodyta, kad parlamentas po ištisų ten tų savaičių ir mėnesių diskusijų ir dėrybų nurodysime konkrečiai, kas mums yra priimtina, o kas ne. Geriau pasakyti dabar, nei laukti ilgiau, kol baigsis šis ciklas 2019 metais. Ir aišku, turime nurodyti, kas mums yra įmanoma, kas mums nėra įmanoma. Ir visuomet siekiant to paties tikslo, o tikslas yra apsaugoti piliečių teisės. Man atrodo, demokratijos tikslas ir Europo, europinės demokratijos tikslas yra nemenkinti teisių ES piliečiams, bet bent jau apsaugoti tai, tą lygį, kok, teisų lygį, koks egzistuoja dabar mūsų piliečiams. Ir aš e, kalbu ne tik apie ES piliečius, bet ir apie Junktinės karalystės piliečius. Mums čia jokio skirtumo nėra, mes nedarome jokio skirtumo tarp šių piliečių grupių. Ar kalba, tai yra Junktinės karalystės piliečiai gyventys mūsų žemynė ir mes turime jų teisės irgi apginti. Tai būtų tokia bazinė šios rezoliucijos filosofija ir aišku bus daugiau ten detalių tame tekste, kur kalbama ir apie dėrybų pažangą ir panašiai. Ir man atrodo, taip pat reikalinga, kad rezoliucijoje būtų kalbama ir apie Šiaurės Airiją ir sieną tarp Šiaurės Airijos ir Airijos, nes neįsivaizduoju, kad mes galėtumėme nesureaguoti labai plačiai ir detaliai išsamei į tą dokumentą, detalų dokumentą, kurį pateikė Junktinė karalystė dėl to, kaip galimai būtų valdoma siena tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos. Mes savo rezoliucijoje teigiame, kad mums nepatinka sienos idėja ir mes nenorime e, stiprinti tos sienos ir mes atsisakome fizikinės sienos. Būtent tą mes teigėme savo rezoliucijoje prieš kel, kelias savaitės. Ir galbūt taip pat tai būtų būdas, galimybė kažką pasakyti ir apie viso proceso pažangą. Ar pasiekta pakankamai pažangos, taip ar ne? Man atrodo, kad jeigu viskas vyks taip lietai, kaip vyksta dabar, tai tada tikrai bus labai sudėtinga teikti, kad pasiekta pakankamai pažangos spalio mėnesį, kuomet vyks kitas raundas ir kuomet vadovų taryba posėdžiaus spalio mėnesį. Ir man atrodo, piliečių teisių, sienų klausimo, sienos klausimo turinys ir taip pat kalbant apie dėrybų pažangą bendrai, tai man atrodo, kad demokratiškai išrinkta institucija Europos parlamentui laikas spalio mėnesį jau atlikti pirmąjį vertinimą, nelaukti iki metų pabaigos. Ir aš tikiuosi, kad tos grupės ir kurio, frakcijos, kurios dirba vykdomojo, Brexito vykdomojo grupėje, sutars dėl, dėl rezoliucijos teksto, kad būtų galima įtraukti daugiau frakcijų į, į Brexito vykdomąją grupę ateityje ir mes dirbame ir ties tuo klausimu. Taigi, toksai būtų situacijos pristatymas, kalbant apie tai, kokia yra šiandiena. Ir aišku, mes esame visuomet pasirengę grįžti į jūsų komitetą, kai tik tai pasieksime daugiau pažangos dėrybose. Dėkoju už pristatymą. Nebuvo jis labai trumpas, bet labai vertingas ir tai puikiai įžanga visiems salėje, kurie stebi dėrybas ir žiūri, kaip viskas vyksta. Tai yra puikia galimybė geriau susipažinti su situacija ir užduoti klausimus. Aš dabar suteiksiu žodį koordinatoriams šiame komitete. Na, o po to bus galimybė ir visiems norintiesiems pasisakyti. Tomas Man ir Kliūne yra mano sąraše kurie paprašė žodžio. Ir yra galimybė ir kitiems, kurie nori užduoti klausimų, užsirašyti į kalbėtojų sąrašą. Mes bandysime dirbti kuo galima efektyviau, nes e, ponas Verhofštatas neturi labai daug laiko, bet džiugu, kad, kad jūs čia atvykote ir kad tikrai pateikėte mums tos informacijos. Taigi pradėsime nuo koordinatorių EPP frakcijos vardu. David Kaza. Ačiū pirmininkė ir labai ačiū ponui Verhofštat už jo pristatymą. Aš nežinau, ar buvo pasiekta pakankamai pažangos dėl piliečių teisių nes iš tikrųjų aš domiuosi viena frakcija e, ir vienos piliečių grupės teisėmis. Ir aš noriu užtikrinti ES piliečių įgytas teises Junktinėje karalystėje. Taigi, ką mes galime padaryti, kad užtikrintume, jog tie žmonės, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, vis dar galėtų naudoti švietimo ir sveikatos apsaugos paslaugomis bei panašiamis paslaugomis. Kaip e, buvo pažymėtos šitos teisės, ar jos buvo pažymėtos žalia, ar e, geltona, ar raudona spalva toje jūsų minėtoje žymioje lentelėje. Ačiū toliau SND grupės nariai, Luis Prieto. Ačiū. Ačiū. Dabar kitą. Aš negrįžau. Dabar viskas, aš žinau, šitas, šitas mikrofonas dabar veikia. Nebeveikia. Čia žinau, dabar jau. Ir iš tikrųjų. E, mes norime užtikrinti teises vienodoje rinkoje ir norime e, apsaugoti ES piliečių teises. Taigi džiaugiuosi, kad e, ir toliau Britanijos piliečiai liks ES eh, piliečiais. Ir svarbu, kad E, piliečių teisų klausimas svarstomas lygiai grečiai su prieigos prie ES vidaus rinkos klausimu. Tai geros žinios ir e, kaip parlamentarai mes turėtume klausti, kodėl reiktų keisti piliečių statusą, kai kalbam apie darbo teises ir kitas panašias teises. E, manau, kad čia reiktų stovėti tvirtai ES strategija, mano manimu, yra labai tinkama ir nežinau, ar Junktinės karalystės strategija yra klaidinga, ar ji tiesiog e, neįtin tinkama. E, aš manau, kad reikia užtikrinti visas socialinės ir darbinės teisės. Reikia pasiekti gerą susitarimą, protingą susitarimą. Reikia, kad Brexit susitarimas būtų teisingas. Ekonominių požiūrių naudos turi gauti abi šalis, tačiau būtų neteisinga, jeigu neužtikrintume lygių galimybių ir socialinių teisių asmenims, kurie jau yra ES piliečiai. Taigi, šią prasme būtų svarbu užtikrinti socialinės garantijas, e, tokias, e, kokios jos yra dabar, tiek darbuotojams, tiek e, ES piliečiams. Ir tikimės, kad tos garantijos išliks ir ateityje. Dabar yra pirmasis darybo etapas, pažiūrėsime antrame darybos etape, darybo etape, kaip viskas būks. Žinoma, reikia ir pereinamą laikotarpio, tačiau būtina užtikrinti socialinės garantijas tam, kad Brexit liktų teisingas. Uh, ir kad jis būtų pateisinamas ir kad mes galėtume jam pritarti iš Europos parlamento pusės. Kalbama apie daugiau kaip 5 milijonų žmonių ir jų ateitis pastatyta ant kortos. Ir manau, kad e, Junktinės karalystės strategija šiuo atveju yra klaidinga, nes e, jie mato ES piliečius kaip užsieniečius ir jau prasidėjo eksodas iš Junktinės karalystės, e, pamažu žmonės išvyksta. Taipogi reikia sustarti dėl galutinės išstojimo datos, nes panašu, kad e, Britanijos institucijos nori, kad e, teisės nebūtų taikomos jau nuo dabar. Tačiau mums labai svarbu, kad užtikrintume, jog bet koks poveikis bus e, patirimas tik tai nuo esminis išstojimo datos. Neturi būti pakengta es piliečių interesams. Dar vienas dalykas baigiant, būtina išsaugoti teisingumo teismo jurisprudenciją socialinės apsaugos rytyje, nes um, jeigu taikytume tik jungtinės karalystės sistemą, tai daug žmonių prarastų savo socialinės garantijas ir esminės teises. Ir taipogi reiktų užtikrinti, kad žmonės, kurie jau yra įsikūrę jungtinėje karalystėje, turėtų atitinkamas teises ir jie galėtų tą įrodyti. Reikia užtikrinti kiek įmanoma didesnį lankstumą ir kad dėl biurokratinių kliūčių nepažeistume ES piliečių teisų Junktinėje karalystėje. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ačiū. EKR er vardu ponė Makintai. Ačiū. Noriu padėkoti Giverhofštatui už tokį išsamų briefingą ir už jūsų e, pozityvų požiūrį. Daugybė apžvalgininkų teigia, kad Viena iš ženklių breksito pasiekmių tai, e, na, taip vadinamos e, varžybos dėl žemiausio e, vidutinio vardiklio darbuotojų teisų klausimų Junktinėje karalystėje. Aš nesutinku. Junktinėje karalystėje jau dabar yra aukštesnės darbuotojų teisės bei sveikatos apsaugos e, kriterijai nei galiojantis Europos Sąjungoje. Aš tikiuosi, kad jūs sutiksite, jog dėl mūsų praeities. E, E, apsisprendimų. Jungtinė karalystė yra pasiryžusi užtikrinti e, orų ir, ir tinkamą užimtumą. Pateiksiu keletą pavyzdžių, kuomet Jungtinė karalystė ėmėsi priemonių viršijančių ES standartus. Pavyzdžiui, dėl tėvystės atostogų. 2014 e, gruodžio mėnesį atsirado tokia galimybė tėvams, abiems tėvams imti tėvystės atostogas ir gimstančio kūdikio atveju ir, ir įsivaikinus vaiką. ES dar to nėra. E, Junktinėje karalystėje moterų žimtumas yra pakankamai aukštas, lyginant su es vidurkiu. 71, pavyzdžiui, procentas, lyginant su 64 procentais ES vidurkiu. Atlyginimas. Mūsų tikslas buvo užtikrinti 60 procentų vidutinių pajamų iki 2020-ųjų ir todėl buvo patvirtintas ir minimalus atlyginimas šalies mastu. Dar vienas sritis, kurią norėčiau paminėti, yra tai, kad Junktinė karalystė yra tarp geriausių uh, E, rezultatų pasiekusių valstybių sveikatos apsaugos srityje. Pavyzdžiui, e, žūčių skaičius mūsų šalyje yra vienas mažiausių po Maltos. E, ir tuo tikrai didžiuojamės. Darbe, darbo sauga yra labai gera. Darbuotojai mūsų šalyje menkiausiai rizikuoja savo sveikatą ir saugą dirbdami. Sąrašas yra ilgas ir uh, E, Junktinė karalystė tikisi nemažai pasiekti užimtumo ir socialinių reikalų srityje. Niekas nesirengia breksito panaudoti kaip galimybės e, panaikinti darbuotojų teisės. Ir aš tikiuosi, kad jūs, jūs mus patikinsite, kad tas pats bus daroma ir kitoje pusėje. E, Ačiū, o dabar ponas Šambum iš Alde frakcijos, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Gy, ačiū už tokį e, išsamų pasisakymą Alde frakcijos vardu, kalbėdamas nekartosiu e, to, kas jau pasakyta, aš pritariu e, problemų visumai, pavyzdžiui, dėl e, Britų teisės aktų darbuotojų klausimų, tai, tai tikrai ilga istorija. E, Mes žinome parlamento elgesį, Aldė pasisakė už parlamento parengtą dokumentą, už užimtumo e, grupės parengtą dokumentą dėl e, Brexito. Mes tikimės solidžios gynybos. Kodėl? Nes kol kas dar nenusileista nei dėl vieno dalyko, dėl menkiausio smulkmenos. Atrodo, kad prasidės savotiškas šantažas ir e, pas, prasidės bandymai viską e, keisti. Būtų gerai, kad tas šantažas nebūtų atsuktas prieš pačius piliečius. Norime, kad dėrybininkas būtų labai ryštingas ir griežtas ir kad nesibaimintų nieko. Aš neįsiu dar toliau. Manau, kad būtų neišmintinga jeigu nebūtų parengtas planas B ir planas C, alternatyvų scenarijai. Tuo, tuo atveju, jei piliečių, es piliečių gyvenimo kokybė nebūtų užtikrinta, arba jeigu būtų nuspręsta e, išaldyti situaciją ilgam laikui. Kalbant apie užimtumą ir socialinius sėties veiksmus, apie tai jau buvo kalbėta čia, tą minėjo ir ponas Kaza, ir ponė Gutierės. Ir aš pasiduosiu galimybę priminti dar vieną dalyką. E, fondų klausimą. Tai labai svarbu mums Europos Sąjungoje. Kalba apie socialinę pagalbą, Erasmus, švietimą. Šiais klausimais taip pat reikia e, siekti užtikrinti testinumą E, tų asmenų, kurie jau naudojasi tomis programomis teisės, jų lūkesčiai yra teisėti ir jie turi, jų dalyvavimas turi būti užtikrintas. Ir, ir šio, tokio, šio žingsnio pasiekmes Europai tikrai bus didelės ir tai jos bus juntamos, galbūt kai kas dėl to nuskurs, bet uh, kol kas tai neužbaigta ir todėl turime ypač akcentuoti įgytas teisės, kalbėti apie aktualijas, apie dabar svarbės problemas, kaip tu ir sakei, kas bus su tais žmonėm dabar. Ir tai yra problema, kurią sprendžiame dabar, o ne ateityje. Todėl vie, galbūt netgi vienašališkus sprendimus Europa priims, kad apgintų savo piliečius. Nereiktų to vengti, nes e, čia e, grėsmė iškilo e, Europos demokratijai. Galiausiai Europa turi būti pasididžiavimo šaltiniu, Europos piliečiai turi didžiuotis tuo, kad yra jos dalimi ir reikia tikrai labai iškių idėjų. Aš asmeniškai nenorėčiau, kad prasidėtų svarstymai, kas yra pilietis, kas yra socialinė vizija. E, pilietis tai labai išku, kas yra pilietis, tai yra vienos iš valstybių pilietis. Tai suteikia tam tikrus pranašumus, tačiau turi būti valstybės piliečių, negali būti kažkas per vidurį. Ir būtent tuos piliečius mes visų pirma ir turime ginti. Taip pat ir Britus. Europa visada išliks dosni ir e, solidari, bet iki 19 metų turime įgyti absoliučias garantijas dėl asmenų, dėl, dėl teisės įgyjusių asmenų statusą. Ačiū. So, Martina Anderson. Ačiū dabar Martina Adelson, GUE frakcija. Ačiū. Ir ačiū už pristatymą, ponai Garhofštat. Ir ne kartą. Vėl buvo pasakyta, kad jokio E, susitarimo sprendimas būtų geresnis nei blogas susitarimas, bet mes tai jau girdėjome. Noriu visų pirma pakalbėti apie e, Airijos, pareng, Airijos klausimų parengtą dokumentą, kurį paskelbė Teresa May e, rūpiučio 16 ir pasakė keletą dalykų, kurie mus nustebino, kad bus bandoma laikytis didžiojo penktadienio susitarimo, visų to susitarimo dalių, ne, ne, neiškils griežtoji siena tarp dviejų e, valstybių dalių e, šiaurėje ir pietuose. Aš turiu du pasus, pavyzdžiui, diplomatinį ir kitą pasą. Ir kad žmonės gyvenantis toje teritorijoje ir toliau galės naudotis es piliečių teisėmis. Turime panagrinėti, kas buvo pasakyta, nes pasakyta daug e, ne, neapibrieštų, miglotų dalykų, nieko konkretaus. Uh, E, aki, mūsų nuomonė e, yra akivaizdu, kad bandoma išnaudoti salos padalymo aspektą. Tarsi teigiama, kad jeigu nesutinkate su mumis, turite tapti muitų sąjungos nariu, nors niekas e, jūsų to neverčia daryti, bet jeigu jūs neprisijungsite prie mūsų sąjungos, taip sunaikinsite didžiojo penktadienio susitarimą ir tai, tai bus ES kaltė ir taip toliau. Daug kas kalbėjo apie tai, kad Brexitas kelia, Brexitas iš principo yra neteisingas sprendimas. Aš sakyčiau, kad tai yra visiškai neapgalvotas sprendimas, nes mm, šiuo metu yra labai e, trapi pusiausvyrą ir reikia bandyti ją išlaikyti. Toliau piliečių teisės. 1,8 milijonai piliečių dėl didžiojo penktadienio susitarimo turėjo galimybę įgyti airijos pasus, net, ne, bet ne visi ES piliečiai turi pasus ir jeigu esi iš šalies Pavyzdžiui, kas iš Vokietijos, galbūt ne visi vokiečiai turi šalies pasus, bet jie laikomi e, e, es piliečiais. Todėl e, airijos pasų turėtojams tai taikytina. Ir, bet jis sakė, kad tie, kurie gyvena Šiaurės airijoje ir toliau galės naudotis es piliečių teisėmis. Pagal 9 straipsnį, pagal 10 straipsnį sutarties turime, jie turi teisę balsuoti. Tačiau žinau, kad e, daug kas nori išgirsti štai, ką e, didžiojo penktadienio susitarimas yra tarptautinis susitarimas, patvirtintas jungtinėse tautose ir Šiaurės airijos žmonės yra priklausomi nuo Europos Sąjungos, e, kad būtų užtikrintos jų teisės, nes penktadienio punkte pasakyta to, to dokumento, kad didžiojo penktadienio susitarimas nebus laužomas. Mes turime užtikrinti, kad taikos procesas ir politinis procesas toliau būtų palaikomas. Ir, e, būt, būtent dabar mums susidurėm su įvairiausiais sunkumais. Manau, kad ES turėtų kreiptis į, į Britų vyriausybę paraginti tai daryti. Nors siunčiami žignalai yra pozityvus, tačiau vis dėlto sakyčiau, kad iki šiol buvo bandoma tik išnaudoti tą sudėtingą situaciją, kurioje atsidūrė Šiaurės Airija ir ES, o Airijos e, vyriausybė pasakė, kad breksitas nebus naudingas tai situacijai. Todėl reikia kad būtų pasisakymų už didžiojo penktadienio susitarimo išlaikymą. Noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą šioje srityje ir aš tikiuosi, kad parlamentas laikysis e, savo primtos rezoliucijos, kurioje akcentavo, kad sieks išlaikyti didžiojo penktadienio susitarimą, ne, nepakeista ir, visa, ir viso, su visomis jo dalimis. Tedi Rankė. Uh, very... Labai ačiū ir iš savo pusės noriu padėkoti už tokią išsame įžangą. Turiu pripažinti, kad e, man vis dar atrodo, kad tai, kas vyksta, nėra gerai ir vis dar e, yra didžiulė sumaištis. Mes bandome kažką išsiaiškinti, tačiau aiškumo toli gražu nėra. Aš tikėjausi daugiau turinio, daugiau konkrečių dalykų, e, tačiau vis dar išgirdome bendro pobūdžio pastabas. Žinoma, kažkoks susitarimas geriau negu jokio ir aš suprantu, kad tikimasi sustarimo, tačiau ar yra rengiamasi tam scenariui, jeigu sustarimo nebūtų, nes ir taip gali atsitikti. Kas bus, jeigu Junktinė karalystė vėl panorės tapti es nare? Tikiuosi, kad galbūt taip įvyks. Minėjote laiškus, kurias gaunate iš ES piliečių Junktinėje karalystėje ir taip pat iš ES kitų piliečių. Jie klausia dėl savo teisių. E, kaip suprantu, mm, Europos piliečių, mm, sąjungos piliečių teisės bus aptariamos atskirai, kad dėl jų nebūtų deramasi. Iš tikrųjų sudėtinga, kai ES piliečiai apsigyveno, įsikūrė vienoje šalyje, ten jų namai dabar, jie turi srėpti visą šitą košę. Tačiau E, dar noriu užduoti klausimą, kurį uždavė ir mano kolega, kas bus su savarankiškai dirbantis čia žmonėmis ir taip pat verslininkais, kurie turi savo verslus. Kaip klostysis jų situacija? Ar numatomos kažkokios nuostatos e, Brexit susitarime? Dar vienas dalykas - komandiruojamų darbuotojų situaciją. Dabar kalbama apie naują komandiruotų darbuotojų direktyvą. Ji remiasi mm, paslaugų teikimo laisvę, tačiau taip pat e, svarbios šioje direktyvoje ir piliečių teisės bei žmonių darbuotojų teisės. Ar e, Brexit turės jiems kokį nors poveikį? Na ir galiausiai paskutinis klausimas. Labai dažnai sakoma, kad 27 e, valstybių narių vyriausybės e, visos stovi kaip viena, tačiau, tiesą sakant, galbūt paliežuvaukime čia ir kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų mes jau esame tokie vieningi ir ar mums pavyks parlamente tą vienybę išlaikyti? Ačiū. Ačiū. Aš suteiksiu žodį ponui Raymond Finsi, FDD frakcija. Prašau. Ačiū. Jungtinė karalystė turi prekybos deficitą, e, prekybinėse santykiuose su ES milijonai. ES darbo vietų yra priklausomi Jungtinės karalystės rinkų. Britų ekonomika e, yra tokio masto kaip ES mažiausių kelių valstybių ekonomika. E, Kaip Jūs paaiškinsite daugelį žmonių Europoje, kad jie prarado darbo vietas dėl šio pastato federalistinių uh, siekių ir politikos bandymų ap, išsaugoti federalistinę Europą bet kokią kainą ir nusprendus palikti ekonominį konfliktą. konfliktą. Ar laisvos prekybos susitarimas e, su Junktinė karalystė netitiktų netitiktų ES darbuotojų interesų. Noriu Jūs paraginti mąstyti apie visų žmonių interesus, o ne tik apie savo projektą. Ar Jūs sutiksite su manimi, kaip, kad, kaip, kaip koleg, vienas ir kolegų minėjo, Europos Junktinės karalystės parlamentas jau dabar priminėja įstatymus, kurie užtikrina geresnės darbuotojų teisės nei ES ir toliau taip darys de, anot Bregel e, studijų centrų, e, Brexitas susikaupusi skola yra 138 milijardai eurų. Kaip Jūs manote, kiek turėtumėte atgauti? Sakote, kad e, geriau koks nors susitarimas nei jokio susitarimo. Kaip žinote, kad e, netinkamą susitarimą parlamentas at, mes. Todėl tikriausiai sutarimo galų gale ir nebus. Todėl mes būsime uh, laisvi ir laimingi. Ačiū. Dabar žodis ponui Dominik Martin, e, NF frakcijos atstovai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė koordinatoriau. E, mane apėmė baimė, nes girdžiu čia e, griežtų vertinimų, kad tai esą bus Junktinės karalystės katastrofa. E, bet e, ar tikrai tai paremta gyventojų nuomonės apklausa? buvo padaryta klaida, jei Junktinė karalystė vyktų balsavimas, žmonės balsuotų kitaip. Tačiau atrodo, kad remiamasi skirtingomis apžvalgomis ir nuomonės apklausomis. O kalbant apie užimtumą ir socialinius klausimus, mes norėtumėm ir jūs norėtumėme, daugelis čia norėtų, kad apsimestume, jog tarsi nieko neįvyko, kad tarsi niekas nepasikeitė ir ir kad reikėtų e, užtikrinti, kad laikytis tokio, to, to paties, tos pačios situacijos. Tarsi uh, už ES ribų nebūtų gyvenimo, kad tarsi be ES nėra ateities. Kolegos, aš noriu Jums priminti, kad šioje planetoje nemažai valstybių, dešimtis šalių, daugiau negu 27, gerokai daugiau gyvena už Europos Sąjungos, tai, tai taip pat ir Šengeno e, erdvės narių. Pone koordinatoriau, e, Šveicarijos, mūsų kaiminės pavyzdys, mažos valstybės pavyzdys, kuri puikiai tvarkosi. Norėčiau. Aš, ar norite dar kažką pasakyti? jūs galėjote 2009 prieš lapšio 29 pasakyti štai, ką prieš Airijos referendumą. E, Lisabonos sutartis e, draugė su pagrindinėmis teisėmis sukuria teisinį pagrindą, kaip numatyta 50-ąjame straipsnyje, kurio pagrindu reikia laikytis darbuotojų teisų, tai jūsų tema teisės dėrė, į kolektyvinės dėrybas, teisės nepatirti išnaudojimo, taip pat dempingo. Jei Lisabonos sutartis, tuo atveju Lisabonos sutartis bus ratifikuota. Aš jūs pacitavau jūsų pasisakymą 2009 metų, bet atrodo, kad būtent darbuotojų teisės ir dempingas, socialinis dempingas yra aktualė šiuo metu. 2009 e, spalis po e, Airijos referendumo. Jūs sakėte štai ką. Šiandien Europa išgyvena didingą dieną. Tai naujos Europos ateities pradžia veiksmingos ateities pradžia, nes su nauja sutartimi ES gebės išspręsti tokias svarbias problemas kaip ekonominė, finansų krizė ir kurti e, našę veiksmingą Europą. Praėjus dešimčiai metų beveik jūsų išvalgumas nepasiteisino. E, E, ar iš tikrųjų pavyko jums pasiūlyti, surasti tuos atsakymus, kurių no, norėjo piliečiai? Ar ne, neižvelgite prieštaravimų tarp savo pasiūlymų? E, demokratija yra tas žodis, kuris nuolatos pasigirsta iš jūsų lūpų. Bet prieš daugiau nei metus E, beveik 17 milijonų e, Britų rinkėjų pasakė ne. Ar kažkuriuo metu čia, šioje salėje, ar, ar dėlybų metu jūs e, prisiminsite apie e, tautos žmonių teisę į laisvę patiems tvarkytis, kaip jie nori. Pone koordinatoriau, Aš raginčiau jūs kukliau mm, šiek tiek e, kai, kai, kai kuriuos aspektus traktuoti, aiškinti. Ačiū. Dar septynios pavardės yra norinčiųjų pasisakyti sąraše, norinčių užduoti klausimus ponui Ferhofštatui. Grįšime prie jų, nes dabar, manau, e, galimybė laikas jums pabandyti sureaguoti ir paaiškinti, papasakoti mums daugiau ir po to galbūt bus galimybė dar septyniems kolegoms užduoti klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt e, pradėsiu nuo paskutinio pasisakymo dėl 17 milijonų. Jei aš teisingai suskaičiavau, dar 45 milijonai britų, kurie pasakė taip, bet, bet tarsi nepasisakė. Na, ne? matemat, pasitelkus matematiką, viskas aišku, 17 milijonų nolė, norėjo pasitraukti, bet 45 milijonai tarsi nieko nesako, jie norėjo pasilikti. Tai diskutuotina, žinoma, bet aš gerbiu e, Britų žmonių sprendimą. Britai apsisprendė, reikia tą apsisprendimą gerbti ir jie turi e, suteikti turinį tam balsavimui. Ir būtent tai dabar ir svarstoma, apie tai ir dabar ir kalbame su jais. Pone Finčiai, jūs mane nustebinote, nes man susidaro įspūdis, kad mes Britus išstumėme, mes nieko panašaus nedarėme. Jie nusprendė pasitraukti iš ES. Tai suverenus jų sprendimas, nes iš jūsų pasisakymo susidaro įspūdis, kad neatsižvelgėte, kad neatsižvelgėme į tą ir į kitą dalyką, neatsižvelgėme į tai, ką ES darys ekonominės rytie. Mes nebandėme jų išstumti, tai suverenus sprendimas, kurį priėmė Junktinė karalystė. Ar tai teisingas sprendimas ar ne? Na, ne aš turėčiau e, at, vertinti šį klausimą, matome, kaip elgesi svaras, kaip kokios yra in, in, infliacijos tendencijos, kai kurios politinės partijos ima abejoti e, šio sprendimo ekonominėmis pasiekmėmis. Bet tai jūsų atsakomybė. Tai jau ne. E, Europos, ne Europos parlamento atsakomybės sritis. Mm, tuoj mm, atsakysiu į EPP ir socdemų koordinatorių pasisakymus, ypač pono Kazos. E, pasiūlymas dėl piliečių teisių problema čia yra štai kame. Ne tame, kad ta settled status, tas settled status siūlymas sumažina teisių kiekį. Britų pateiktas pasiūlymas dėl to nustatytojo statuso apima visas egzistuojančias, šiandien egzistuojančias teisės, su viena didelė išimtimi galbūt E, tai teisė į šeimos narių susivienijimą. Šiuo klausimu egzistuoja didelis skirtumai tarp dabartinės padėties, status quo, ir to, kaip tos teisės atrodys po to, kai, kai įsigalios tas settled status problema tame, kaip, kokia, pagal kokią procedūrą tas teisės įgyji, kaip jų prašyti. Bus patvirtinta procedūra, reikės sumokėti tam tikrą mokestį, administracinė našta bus milžiniška, nes reikės Kiekvienam šeimos nariui atskirai tai reikės padaryti. Negali ateiti ir sakyti, aš prašau to patvirtintojo nusatytojo statuso visai savo šeimai, reikės paštis tokio statuso savo žmonai, vaikams, visiems. Svarbiausia problema tai turinys tas turinys apriboja galiojančias teisės, ypač dėl šeimos e, e, narių teisės į, į būti drauge, susivienyti ir, ir visos procedūros, pagal kurią tą galima bus įgyti. Mes sakome štai, kad mes žinome, kokie ES piliečiai gyvena Junktinėje karalystėje ir tiesiog užtikrinkime jų teises ir užtikrinkime jų tolesnį egzistavimą. Tai kitoks požiūris nei daryti viską štai kaip. 3 milijonai jų yra, Ir dabar, nuo dabar jie turės visi pateikti savo atskirus prašymus, ne kiekviena šeima, bet kiekvienas narys atskirai ir turės įrodinėti tą, trečią ir ketvirtą. Tai svarbiausia. Ir čia išsiskiria nuomonės. Kai kalbuosi su kolegomis iš Junktinės karalystės, jiem atsako, tai apie ką jūs kalbate, jau apima tas statusas. 85 procentai, 90 procentų teisų yra apriepti to statuso, bet turi paprašyti, kad tą statusą tau suteiktų ir jį turi gauti. Bandau paaiškinti jums, kur iškyla svarbiausi sunkumai. Ir aš sutinku su socdemų koordinatoriaus komentarais dėl Europos teisingumo teismo precedentų teisės dėl to, kad reikia tos precedentų teisės laikytis ir, ir išlaikyti ją. Kaip jau sakiau, mums nepatinka tai, kad dabar visi, dėl kiekvienas turės e, įrodyti, kad buvo toje šalyje 2, 3, 5 metus. Kodėl? Nes tai šiandien nėra aktualu pagal dabar galiojančius teisės aktus. Toliau ponia McIntyre ir Enrique kalbėjo apie B alternatyvų scenarijų. Aš noriu pasakyti, kad visų pirma turi įvykti dėrybos, reikia rasti sprendimą. Ir aišku, kad mes būsime pasirengę tam atveju, jei tai nenutiktų, arba jeigu tos dėrybos vestų į niekur bet aš e, pradedu dirbti remdamasis kitokią prielaidą. Tai yra, kad e, koordinuodami pastangas mes susitarsime dėl esminių dalykų ir apibriešime tuos naujus santykius. Tačiau taip pat tiesa ir tai, kad e, negalime diskutuoti než, nematydami pakankamos pažangos, vedančios link susitarimo, tai numatyta sutartise, išstojimo sutartis numatyta ir to, toje užstojimo sutartyje būt, turi būti apibrieštas naujasis santykis. Taigi, e, kalbu apie naujos partnerystės su Junktinė karalystė principus. Kaip žinote, ponė McIntyre, parlamentas jau patvirtino savo poziciją tuo klausimu. Man atrodo, kad mes vienintelė es institucija, kuri tai padarė. E, ir mes pasak, išsakėme savo nuomonę, kad asociacijos susitarimas būtų geriausias tokio santykio apibrėžimo būdas. Kodėl? Nes asociacijos sutartis apima ne tik priekybą ir ekonomiką, bet tai taip pat ir susitarimas e, dėl kitų klausimų, pavyzdžiui, bendradarbiavimo ir mokslinio tyrimų, bendradarbiavimo ir kultū, bendradarbiavimo kultūros, gynybos srityje, užsienio reikalų srityje ir taip toliau. Pone Anderson dėl Šiaurės Airijos. Manau, kad lengviau yra kalbėti apie Šiaurės Airiją, nei rasti konkretų sprendimą, nes nenorime nei griežtos sienos tarp dviejų salos dalių, nei griežtesnės, nei, e, nei griežtesnės sienos. Ir tai turėtų būti mūsų tikslas. Ir tuo tarpu neatmetame jokių galimybių Ir vienintelis dalykas, kurį sakiau pastarosiomis savaitėmis, buvo nesudarykime įspūdžio, kad tarsi egzistuoja nematoma siena. Arba jeigu, kad jeigu yra nematoma, tai jos nėra. Aš esu iš Magrito valstybės. Tikriausiai E, jums žinote tą žymų jo paveikslą, kur, kuriame yra užrašas, tai ne pypkė, ten atvaizduotas vyras, rūkantis pypkė, na tai yra surrealizmo pavyzdys. Ir taip pat metu kalbame, taip, taip, e, sienos nėra. Tai ar ji yra, ar jos nėra. Jei ji nematoma ta siena, tai mano nuomonė jos nėra. Aš taip sakyčiau. Kitaip viskas e, yra beprasmiška. Europos istorijoje buvo tokie laikai, kuomet nebuvo sienų. 18 amžiuje, pavyzdžiui, kai Getė e, vyko į Italiją arba kiti to, žymus to meto mąstytojai keliavo į Italiją. Jiems, jų niekas nestabdė pakelyje ir nepaprašė pa parodyti savo paso. Europos žemynas buvo be sienų tuo metu. Tai nėra kažkas nauja. E, Sienos atsirado XIX amžiuje. Būtent tada jos buvo išrastos, kai pradėjome e, susipažinti su popieriais, administracinė našta, tada atsirado ir sienos. Kodėl aš tai sakau? Na, aš ne, ne, ne visiškai tiksliai čia viską pristatau, bet jeigu kalbame apie sieną, kurios nėra, tai man primenama Grito paveikslą ir tai atspindi realybę politikoje. Bet tai klausimas, kurį spręsti nelengva. Ir noriu labai atvirai pasakyti poniai McIntyre, kad manęs šimtų procentų Britų vyriausybės pasiūlymai neįtikina. Iš tikrųjų tai ne. Reikia daugiau darbo įdėti ir pasitelkti daugiau vaizduotės, kad rastume sprendimus. Uh, aš išlieku labai budrus. Tikiuosi, sutiksite su manim. Pone Rentke, papildomi susitarimai. E, Sustartyje dėl išstojimo yra trys dalykai. Sienų klausimas, taip pat finansinių klausimų išsprendimas. Tačiau mes, aš iš pat pradžių parlamente sakiau, kad mes norime pažangos dėl piliečių teisų. Ir kai tik susitarsime dėl piliečių teisų, iš esmės tai ir bus susitarimas. Ir oficialiai jis bus, e, pas, susitarimas atsiras tik tada, kai jis bus pasirašomas, tik tuomet atsiras susitarimas dėl išstojimo ir parlamentas tik 2019 jam galės pritarti. Oficialiai jis atsiras tik tada. Bet aš sutinku su jumis, kad, nereik, kad kažkaip tai ne, nebūtinai reikia e, oficialiai reikalauti garantijų, bet bet turime pasiūlyti piliečiams jau šiandien garantijas ir aiškumą nesakyti jiems, na, palūkėkite iki 2019 kovo ir tada mes jums ką nors pasakysime. Tai nebūtų geras dalykas. Jei pasieksime pakankamos pažangos dėl e, išstojimo sutarties, e, ypač ateinančiais mėnesiais dėl piliečių teisų, tikrai turėsime galimybę e, apie tai pranešti jiems. O 2019 kovą parlamentas turės duoti žalę šviesą tam susitarimui prie, prieš jo formaliai patvirtinant. Tai yra svarbiausia. Ir man atrodo, kad aš ne kartą jau sakiau, tai kalbėjau apie tai frakcijose ir judėjim, kalbėdamas judėjimuose, kurie mm, e, susikūrė Junktinė karalystė ir čia, kad būtent tai yra mūsų tikslas, kiek manoma greičiau ir kad, kiek manoma daugiau iškumo piliečiams, net jei form, formaliai parlamentas jam turės pritarti tik 2019 kovą. 27 valstybių narių vienybės išlaikymas. Neturiu e, siekių tuo užsimti tai, tai ne mano vaidmuo, bet iš tikrųjų parlamentas čia vaidina vaidmenį. Mes dirbame drauge, E, taip pat remdamiesi ir ideologiniais skirtumais, o jie atstovauja vieną šalį. Ir kad ir ką pasakytume apie breksitą, yra ir pozityvių dalykų susijusių su breksitu. Europos Sąjungos įvaizdis yra pozityvesnis, tai penas e, siekti daugiau solidarumo žmonių, piliečių pasitikėjimas Europos projektu išaugo. Man atrodo, kad Brexitas, Brexito rezultatas didesnė vienybė nei bet kada. E, praeitie vykdytos viešosios kampanijos šiuo klausimu nedavė tokių rezultatų. Aš tikiuosi, kad na, mano optimizmas ir ateityje nepasikeis. Tai tiek būtų, reaguojant, pirmo, pirmoji mano reakcija reaguojant į pasisakymus. Ir tai reiškia, kad mes galime tęsti diskusijas, išklausyti kitų norinčių pasakyti. Dabar žodis ponui Tomas Man. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, ponė Ferhofštatai, kad jūs imatės atsakomybės už tai, kadangi jūs e, mėgstate įsitraukti diskusijas. Ir niekuomet e, nėra viskas sausa ir paprasta, jūs mėgstate dinamiškumą. Na ir spalio mėnesį, kuomet vyks diskusijos, aš tikiuosi, kad nebus sakomos ilgos kalbos, bet bus konkrečiai pristatytą informaciją, taip kaip jūs tą padarėte. Aš matau, kad labai daug pastangų yra daroma, buvo daroma tam, kad mei laimėtų rinkimus, tačiau ji pralaimėjo ir tai reiškia, kad ji paskubėjo surenkti rinkimus ir tai yra aktuolus klausimus ir mano šaliai. Aš tikiuosi, kad daug jaunimo balsuos ir mūsų e, rinkimuose. Ir kalbant apie socialinę apsaugą, aš tikrai turime daug informacijos iš žmonių, kurie sako, kad po to blogo sprendimo dėl breksito, tarkim, mes, e, Lenkai, esame persekiojami. Ne visi, bet yra tokių, tokios informacijos. Jie netvyko neteisėtai, tačiau jie, jų, jie buvo reikalingi darbo rinkai, jie buvo svarbus veikiai darbo rinkoje ir dabar liktai sakoma, Lenkai lauk. Ir iš tiesų neįtikėtina situacija. Tikimės, kad taip nesitiks ir kitoms šalims. Mes turime pasirūpinti, kad tikrai būtų aiški pozicija tiem žmonėms, kurie ten gyvena dėl socialinio saugumo O dėl tarp pasienio darbuotojų mes savo komitete dabar analizuojame komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Ne viskas vyksta pagal planą, viskas užtruko, tačiau yra Airijos ir Šiaurės Airijos klausimas, kur kalbam apie taikos susitarimą. Tačiau yra 20, 25 tūkstančiai, 30 tūkstančių žmonių, kurie kas ryt kerta sieną darbo tikslais. Ir mes žinome, mes vieni kitus pažįstame, jie taip sako. Ir mes ir toliau turėsime kirsti tą sieną, bet jeigu šalis jau nebus ES, tai tada kyla sienų kontrolės klausimas ir viskas gali klostytis nelabai palankiai. Taigi tai nėra vien tik tai ekonomikos klausimas, tai yra ir taikos proceso klausimas. Ir sena ta nepakeliama situacija tikrai negalėt, neturėtų sugrįžti. Ir taip pat, ponė Ferhofštat, aš manau, kad labai svarbus ir jūsų pirmasis pastebėjimas dėl Europos parlamento vaidmens. Daugelis gal ir nežino, bet mūsų darbo. Vykdomasis darbo, vykdomoji grupė tikrai suvaidina labai svarbu vaidmenį ir žmonės jaučia, kad Europos parlamento nariai įsitraukia į šį procesą. Jūs kalbėjote apie struktūrą, mes kalbėsime ir apie turinį, tačiau iš Britanijos pusės viskas yra labai neišku ar iš tiesų galime žinoti tiksliai, kad po kelių mėnesių e, ponė Mei vis dar bus e, šalies vadovė, ar David Davis vis dar bus pagrindinis darybininkas. Taigi daug yra išsakoma balsų Europos, parlam, Europos Sąjungoje, tačiau yra vienas kontaktinis asmo, ponas Barnier, tai yra puiku ir, ir tikrai turime pabrėžti, kad Europos parlamento vaidmo čia yra labai svarbus. Ačiū. Dėkoju, ponė man. Aš prašyčiau visų nekalbėti ilgiau nei dvi minutės, nes pritruksime laiko. Pana Šantaim. Ačiū. Dėkoju, ponė Ferhuštatai, už tai, kad atvykote. Aš esu iš Vakarų Midlands regiono, tai yra regionas Anglijos viduryje. Ir atstovauju žmonėms, kurių interesai dėrybose nėra jiems atstovaujama iš Britanijos vyriausybės pusės. Ir mes esame gamybinis regionas. Vyriausybė tikrai daugiausia kalba apie finansinės paslaugas ir aukštasis mokslas yra labai svarbus, bet mūsų vyriausybė jis nesvarbus. Mes daugiau eksportuojame į Kiniją nei visą ES sudėjus kartu. Ir aš manau, kad tai svarbiausia mūsų vyriausybėje. Vakarų Midlands regionas yra labai įvairus regionas, vienas tokių įvairių, įvairiapusiškų regionų, bet į tai nesižvelgia Junktinė karalystė. Kaip vienas iš nedaugelio partnerių šiame procese. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar manote, kad yra kažkas, kas, kaip būtų galima įvardinti Britanijos vyriausybės požiūrį į šias dėrybas? Kai, Ar ji atsispindi, ji atspindi Didžiosios Britanijos regioninę įvairovę? Ar jūs iš Britanijos vyriausybės pusės nors kažką regioniško į, išvelgėte, regioniš, regionų nu, kokia taip nuomonė ar prasiskverbė Britanijos vyriausybės pozicijoje, ar viskas yra laikomasi tokio centralizuoto monolitinio požiūrio dėrybų eigoje iš Didžiosios Britanijos vyriausybės pusės. Ačiū ponė Simon, ponas Bašyr pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Verhofstadt už pristatymą. Tačiau kalbant apie baimės, būkštavimus, kad darbuotojų teisės sumenkės po Brexito, tai nėra tiksli informacija, klaidinga informacija. Brexitas neturėtų būti laikoma galimybė teisėms sumenkinti ir kad toliau būtų apsaugomi darbuotojai mūsų šalyje. Mes tradiciškai ir taip buvome labiau pažengę nei Bruselis šioje srityje ir tikiuosi, kad taip ir išliks. Britanija yra viena lyderių Europoje dėl saugos ir darbo standartų ir kitos žemynų šalys turėtų pasinaudoti mūsų pavyzdžių dėl tai, kaip turi būti traktuojamos moterys ir mažumos darbo vietose. Ir jeigu jūs manote, kad pasaulis suksis tik tuo met, jeigu biur, Bruselio biurokratai pasakys, kad reikia, kad pasaulis suktųsi, tačiau realiai Britanijos darbuotojai puikiai išgyvens ir be Bruselio. Dėkoju. Thank you. That was brief. Indeed. Madame Morin Chartier, s'il vous plaît. Ne Morin Chartier, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už pasisakymą, pristatymą. Mes puikiai suprantame, kokio darbo metodo jūs laikotės. Norėčiau už tai padėkoti. Norėčiau padėkoti už tai, kad Europos parlamentas irgi suvaidina vaidmenį breksito dėrybose. Nes dažnai mes e, nustumami į užmarštį. Ir norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Europos parlamente mes dabar svarstome komandiruojamų darbuotojų direktyvą ir mes labai tikimės, kad bus įmanoma uh, pasiekti šios direktyvos pažangos, realiai peržiūrėti tą direktyvą. Ir mes siekiame suvienyti savo pastangas, kad taip atsitiktų. Ar galėtumėte pasakyti, kaip jūs atsižvelgsite į šiuos poslinkius, nes mano kolega Tomas man kalbėjo apie Lenkus. Tiesa, Lenkai Didžiojo Britanijoje yra nemažai ir tiesa, kad uh, yra Britų, kurie gyvena kitose ES šalyse, kurie yra nemenka grupė ir kurių mums irgi visiems reikia. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, poniai Moran Šartie. Jana Tum. Uh, thank you, thank you, Guy, Ačiū, Gy, už pristatymą. Norėčiau kelis dalykus paaiškinti. Jeigu kalbi apie Europos piliečių teisės, tai mes turime nepamiršti Europos nepiliečių. Uh, nepiliečiai Estijoje ir Latvijoje, kuriems kils problemų po breksito. Žmonės be pilietybės ir kur, kuriems yra dabar problemų. Jeigu mes dėl jų nesiderėsime, tai tada jų ateitis tikrai nebus labai šviesi. Kitas dalykas dėl darbo. Tu kalbėjai apie darbo grupę, vykdančiąją grupę. Kaip žinia, kai kurie komitetai, bent jau kultūros komitetas, įsteigė monitoringo grupę Brexitui. Bet atvirai kalbant, e, diskusijose uh, komitete mes nelabai supratome, kaip, ką daryti su šia institucija. Ir nežinau, ar mes teiksime panašią tokią monitoringo stebėsenos grupę šiame komitete, kokia įsteigė kultūros komitetas. Ačiū, Jana, ir galiausiai ponė Jangerijus. Ačiū, dėkoju už pristatymą. Ir po tų visų užduotų klausimų aš mastau apie kelis dalykus. Keli Britanijos kolegos sako, kad darbuotojų teisės Junktinėje karalystėje yra geresnės nei Europos Sąjungoje. Ir man tuomet atrodo, kad gal mums prisijungti prie Junktinės karalystės kad gautumėme geresnės, užtikrintume geresnės teisės darbuotojams. Tačiau man atrodo, kad viso, visa pažanga socialinėje srityje yra, buvo blokuojama pastaraisiais metais būtent Britanijos vyriausybės. Nors Niderlandų vyriausybė, mano vyriausybė irgi suvaidino nemenka vaidmenį šioje srityje. Taigi mano klausimas būtų toks, kurį uždavė ir Moran Šartie dėl komandiruojamų darbuotojų. Mes dirbame dirbti šiuo klausimu. Taip pat e, bandome koordinuoti socialinės apsaugos sistemas, pateiktas naujas pasiūlymas. Ir jeigu spalio mėnesį mes parengsime rezoliuciją, dėl, Europos parlamento rezoliuciją dėl svarbių piliečių teisių, tai kaip tuo met mes dirbsime su tais dviem klausimais. Tu minėjai, kad e, tai yra svarbios piliečių teisės kaip mes elgsimės tomis piliečių teisėmis, jeigu vis dar dirbame ties tais dviem svarbiais klausimais. Aš iš karto gal atsakysiu, kadangi tas klausimas buvo užduotas e, tris kartus faktiškai. Mora Šartie ir jūs taip pat uždavėte šį klausimą. Dėl darbuotojų komandiravimo mes manome, kad uh, tai nėra išstojimo sutarties dalis, mes nenorime, kad išstojimo sutartyje būtų kažkas padaryta dėl darbuotojų komandiravimo. Tokiu būdu kils rizika jūsų, mūsų darbui kartu dėl naujos sistemos, kuri bus taikoma ateityje. Išstojimo sutarties su Didžiaja Britanija mes nenorime tokių dalykų, numatyti tokių dalykų, kurios bus sudėtinga pakeisti ateityje. Taigi mes manome, kad tai nepateks į išstojimo sutartį ir tas sprendimas bus primtas Europos lygmenių ir aišku bus atsižvelgta į tai, kalbant apie santykius ateityje, nes yra kitos tos svarbios diskusijos ir dėrybos su Britanija, būtent kalbant apie būsimus santykius. Ir tenais būtent apie tai bus kalbama ne išstojimo sutartyje. Dėl pasienio darbuotojų mes manome, kad e, pasienio, dėl pasienio darbuotojų Junktinė karalystė turi priimti, laikytis tam tikros pozicijos išstojimo sutartyje, nes tai tiesiogiai paveiks nemažai žmonių. Ir dabar kol kas dėja mes negavome Junktinės karalystės pozicijos dėl pasienio darbuotojų, bent jau tame dokumente, kurį, jį, kurį jie pristatė. O dėl socialinių sistemų koordinavimo, kaip jau buvo pasakyta, aš įžangoje tai minėjau, sukauptos teisės turėtų būti nepamirštos ir sukauptų teisų sistema neturėtų būti stabdoma dėl išstojimo. Taigi, čia yra trys pagrindiniai aspektai, kad nekiltų jokių nesusipratimų dėl dar, darbuotojų komandiravimo. Tai yra tas klausimas, uh, kuris, e, aišku, labai jautrus. Ir toliau Jana kalbėjo apie komitetų vaidmenį. Mes darome skirtumą tarp tų temų, kurios yra susijusios su, susijusios su išstojimu ir tie komitetai jau yra įtraukiami visapusiškai. Užimtumo komitetas, lybė komitetas, jūri komitetas. Jie visapusiškai įtraukti, įtraukiami į diskusijas ir kviečiami Brexito vykdomosios grupės, kai aptarėme, pavyzdžiui, piliečių teisės ar finansinį susitarimą, ponė Greslė, Žan, Žan Artui, biudžeto ir biudžeto kon kontrolės komiteto pirmininkai yra kviečiami visuomet, taigi taip būtent mes dirbame, o kaip, kalbant apie ateities santykius, visi komitetai bus įtraukiami, tačiau mes dabar neraginame, pavyzdžiui, transporto komiteto pradėti kalbėti apie mėlyną į dangų, kultūros komitetą kalbėti apie tai, kaip ateityje bus daroma kas su Erasmus programa ir panašiai. Kodėl ne? Todėl, kad tuomet mes jau kalbame apie antrąjį etapą. O mes turime platų trijų institucijų susitarimą viską daryti iš eilės. O daryti iš eilės tai reiškia, kad dabar įstojimo sutartis ir tie komitetai yra įtraukiami ir Strasbūro sesijos metu aš vėlgi vyksiu į teisingumo į CCC ir pristatysiu, kokia yra situacija. Ir taip pat kreipsiuosi į šį komitetą. Bet čia konkrečiai tais klausimais, kurie yra aktualūs komitetams. Mes nenorime jau dabar pradėti visų diskusijų, pavyzdžiui, dėl to, kokie galėtų būti priekybiniai santykiai su Britanija, nenorime pradėti diskusijų IMKO komitete apie tai. Ne, mes nesame tuo suinteresuoti, dar nepasiekėme to, to etapo. Uh, Ir dabar kalbame apie išstojimo sutartį ir aš nenoriu, nenoriu kad dėrybininkas ponas Barnie ir taryba, nors kartą mes visos trys institucijos sutarėme šiuo atveju, netaip dažnai tai dėja nutinka. Taigi dabar mes turime viską daryti labai tvarkingai. Pirmiausia, išstojimas. Jeigu pasiekėme pakankamai pažangos, nebūtinai tas darbas yra užbaigiamas, bet pasiekėme pakankamai pažangos. Tuomet ir bus įtraukiami kiti komitetai. Mes e, klausime jų, kaip jie, kokiu jie nori ateities santykių dėl transporto srityje, trans, švietimo, mėlynojo dangaus e, e, programos srityje, gynybos, užsienio reikalų srityse ir panašiai. Bet ne dabar tas turi būti daroma. Ir Aš žinau, kad kai kurie komitetai tarsi lik ir kreipėsi mane, sako, kada ateisi. Bet sakau, ne, dar nepasiekėme tos e, pakopos. Dabar kalbame apie piliečių teisės, finansinį susitarimą, Airijos sieną. Ir kitus susijusius klausimus, kaip kad uh, ponas Buzekas iš Itri buvo pakviestas į Brexito vykdomąją grupę, kur mes kalbėjome apie brandolinį saugumą ir Euratomą, nes tai yra išstojimo padarinys. Taigi štai taip mes dirbame, ne visuomet lengva viską paaiškinti, bet stengiuosi kiek įmanydamas. Pone Bašyrai. Gaila, kad jūs išstojate, jūs lyderiai socialinių teisų srityje, gaila, kad jūs visus tuos e, vargšus darbuotojus palikote Europoje vienus kovoti už savo teisės. Tai tikrai nekoks solidarumo pavyzdys su tais prastais vargšais darbuotojais Europoje, bet, na. Čia gal tokia asmeninė mano reakcija į tai, ką jūs pasakėte. Toliau ką ponas man ir ponas Saimonas sakė, jungtinė karalystė, nuolatinė atstovybė, ponas Deivisas, valstybės sekretorius, ponė Mei ir jungtinės karalystės vyriausybė. Aš aišku turiu asmeninių kontaktų ir su Škotijos, ir su Velso vyriausybėmis bendravau, ir su regionėmis institucijomis, kaip Brexito koordinatorius parlamento vardu susitikau. Tačiau aš niekuomet nemačiau tiek airių ir, airių ir šiaurės airijos žmonių per visą savo gyvenimą. Aš galiausiai būsiu airijos ir šiaurės airijos ekspertas. Tačiau dėrybos vyksta pagal trejybės principą - ministerija, breksito valstybės sekretorius ir nuolatinė atstovybė ir viskas ir galiu pasakyti, kad aš bandau kiek įmanoma palaikyti ryšius ir su kitais žmonėmis. O tie iš Londono tai ne visuomet patys vertingiausi, nes jie laikosi šiek tiek kitokios nuomonės nei Brexito šalininkai. Kad šiek tiek pataisyčiau tą įspūdį apie Londoną. Taigi, tokia būtų mano reakcija ir dėkoju už galimybę ir už tai, kad dalyvavote šiuose diskusijose ir parodėte tiek daug dėmesio. Ačiū. And, uh, sure that... Ačiūgi. Panašu, kad šios dėrybos greitai nesibaigs, taigi teks jumis susitikti šiame komitete dar ne kartą. Sėkmės. Uh, colleagues, I would suggest to proceed because... Kolegos, teskime darbą, nes e, jau atsiliekame nuo tvarkaraščio. Gal galime tęsti darbą, susėskime į vietas ir dabar pristatysime tyrimą dėl įgūdžių ūkdymo ir užimtumo partnerystė, stažuotės ir savanorystė. Šis tyrimas buvo atliktas parlamento politikos kūrimo departamento užsakymų, užimtumo komiteto užsakymų ir aš norėčiau pasišnekėti su šio tyrimo autoriumi, poniu Brodolinu. Ačiū. Ačiū už kvietimą pristatyti tyrimą dėl įgūdžių ugdymo ir užimtumo, pamistrystės, stažuotės ir savanorystės. Aš esu iš socialinių tyrimo instituto, kurio būstinė yra Romoje ir aš um, pristatysiu ištyrimą savo kolegų vardu. Mes uh, visa mūsų komanda uh, nemažai dirbome atlikdami šį tyrimą ir aš jį pristatysiu visos komandos vartu. Nemažai domimasi pameistrystę, stažuotę ir savanorystę dar ir dėl to, kad e, perimas nuo e, mokslo prie darbo tapo ilgesnis ir sudėtingesnis. Ir labai dažnai e, darb, darbdaviai jau ieško darbuotojų su patirtimi. Tačiau kaipgi tą patirtį įgyti, jeigu tik tai baigėte mokyklą ar universitetą. Dėl to mm, patirtį įgyti galima pasitelkėt savanorystę, stažuotės ar pameistrystę. Dar geriau, jeigu pameistrystė užtikrinama darbo vietoje. Ir ypač tuo atveju pameistrystė itin vertina darbdaviai, nes darbuotojai įgyja praktinių įgūdžių, kurių ir prireiks darbe. Tyrimas pagrindinį dėmesį skiria žmonių dalyvavimui, taipogi studijų kokybei ir pasiektiems rezultatams siekiama teigiamų rezultatų žmonėms, kurie dalyvauja pameistrystės, stažuočių ar savanorystės programuose. Taipogi atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos klausimus, kuriais reiktų padirbėti daugiau. Mūsų atliktas tyrimas apibendrina jau esamus tyrimus, pabandėme apžvelgti visą šios ryties tyrimų kontekstą bei pasitelkti pavyzdžius iš atskirų šalių, jeigu tie pavyzdžiai yra itin įdomus arba vykdoma veikla yra itin įdomi. Taipogi konsultavome su suinteresuotais šios sektoriaus veikėjais. Žvelgiant į ES ir visą kontekstą apskritai, matome, kad labai daug e, teisės aktų yra leidžiama šioje srityje, sakykime, reglamentuojama pameistrystė vienaip ar kitaip ir e, taipogi stengiamasi pasisemti patirties. Vienos šalis semisi patirties iš kitų šalių patirties. Apibendrinti medžiagą nėra labai paprasta. Pameistrystės savoka nėra vienalytė. Labai dažnai santykis priklauso nuo kvalifikacijų, kurias reikia įgyti ir nuo konkretaus darbo pobūdžio. Tačiau įgyta kvalifikacija labai vertinga tampa darbo rinkoje. Yra nemažai variacijų priklausomai nuo atskirų šalių. Ir kai kuriuose, šal, kai kuriuose šalise tokio termino apskritai nėra. Bet kokiu atveju darbo patirtis įgyjama dirbant su konkrečiu darbdaviu. Tačiau vėlgi tai nebūtinai yra pameistrystės dalis. Savanorystė taipogi sunkiai apibrėžiama savoka, nes e, kartais savanorystė yra nesusijusi su mokslo rezultatais. Savanorystė apima daug veiklos rušių ir daug funkcijų, kurios yra vertingos visuomeniai. Vienas iš tyriejus ir um, politikos kuriejus dominančių dalykų ir um, tendencijos. Ir sunku pasakyti, kiek uh, žmonių domisi pameistrystę. Uh, galima spėti, kad tai yra nuo 2 iki 4 milijonų. Visų pirma, tai priklauso ir nuo ekonomikos padėties, nes e, tai atspindi įmonių poreikį įgyti kvalifikuotų darbuotojų, bet to e, tai apima ne tik tai darbuotojų ar jaunimo norą dalyvauti pameistrystės programuose, bet ir e, tam tikrų įmonių norą jose dalyvauti na, galima vertinti, kad e, nuo 4 iki 6 milijonų e, žmonių dirba konkrečiose įmonėse ir turi tam tikrą statusą. O savanorių, savanorių gali būti apie pusantro milijono. Šis skaičius išlieka stabilus. Kokia svarbi ši statistika? Sunku pasakyti, kiek žmonių atima pameistrystės, stažuotės ar savanorystės programos. Tačiau bet kokiu atveju kalbama apie didelius skaičius. Daug jaunimo dalyvauja šiuose programuose ir labai dažnai šios programos padeda palengvinti pereimą nuo mokslo pasaulio prie darbo pasaulio pameistrystės programos gali būti pakankamai sėkmingos ir nemažai žmonių baigia pameistrystės programas, e, suranda darbą. Tai nenostabu, nes jeigu esate darbdavys ir investuojate į pameistrystės programas, tai žinoma, paskui pamistrysės programas baigusius darbuotojus tikriausiai norėsite įdarbinti ir norėsite atgauti savo investicijas. Be to, žinoma, jeigu jaunimas gavo kažkokius įgūdžius jūsų įmonėje, jūs norėsite išlaikyti e, tą jaunimą ir norėsite, kad jauni žmonės toliau dirbtų jūsų įmonėje. Kartais uh, ne visi žmonės baigia konkrečias programas, e, jie tiesiog e, iškrenta, nustoja mokytis ir e, tuomet reikia nustatyti, dėl kokių priežasčių žmogus pasirinko nutraukti programą ir kaip tai susiję su sudėtingumo lygiu. Kartais žmonės tiesiog palieka pamistrysis programas dėl to, kad kad e, pamato galimybę įsidarbinti ir dėl to pameistrystės programos nėra baigiamas. Daugelį šalių pameistrystė matoma kaip puikus būdas pereiti į darbo pasaulį, į darbo rinką. Ir labai dažnai e, tai yra mokymasis darbo vietoje, kai jau yra tam tikri darbiniai santykiai. E, tai yra tarsi mokymas skolon. Dėl stažuočių. Čia situacija įvairesnė. Yra įvairių stažuočių. E, sakykime, universitetai labai dažnai nori, kad studentai stažuotųsi vienoje ar kitoje įmonėje, kad įgytų darbo rinkoje naudingoj įgūdžių ir kartais e, darbdavys suteikia bandomai laikotarpį, pažiūrėdamas, ar darbuotojas tinka įmoniai. Šioje studijoje, šiame tyrime mes daugiausia dėmesio skiriame toms stažuotėms, kurios yra nesusijusios su konkrečia įmonę ar konkrečių universitetų. Sakykime, ieškote darbo ir nusprendžiate stažuotis vienoje įmonėje, kad įgytume tam tikrų kvalifikacijų. Tai yra atviros rinkos stažuotės ir ne visos e, stažuotės e, susijusios su galutiniu įsidarbinimu. Tačiau žmonės, kurie pasirenka stažuotę, vertina įgytus įgūdžius ir įgytą, įgytus santykius, įgytą santykių tinklą. Taigi tie, kas baigia stažuotas, kas stažuojasi, vertina įgytus rezultatus. Savanorystė, savanorystė yra labai plati veikla ir čia mes nenagrinėjame įgūdžių, kuriuos gauna savanoriai, tačiau savanorystė suteikia žmonėms progą pademonstruoti savo atsakingumą ar galimybės prisimti atsakomybę. Taigi, tai yra itin vertinga patirtis. Kaip jau minėjau anksčiau, bendras vaizdas yra tikrai geras, tačiau yra ir iššūkių tikriausiai tie iššūkiai yra visiems gerai žinomi ir juos bandoma įveikti. Pirmiausia, ar šios santykių formos nėra tiesiog pigus darbas um, ir pakeičiantis įprastą darbą, kuris yra geriau apmokamas. Um, taip kartais yra susirūpinima dėl stažuočių. Yra sudėtinga užtikrinti, kad um, mokymai yra tinkamos kokybės ir kad yra įgyjama pakankamai įgūdžių. Taigi, pirmiausia, reikia užtikrinti aukštos kokybės stažuotės. Aš manau, kad dėl pameistės partryščių šie rūpeščiai yra mažesni, dėl to, kad yra atitinkamų saugiklių pameistrystės e, srityje ir pameistrystėmis dažniausiai nėra piknaudžiaujama e, ir nėra keičiami e, įprastiniai darbuotojai tokiu būdu. Tačiau, žinoma, dar yra ir Užmokesčio klausimas, prie jo dar grįšiu. Na, dėl mokymosi galimybių šis rytis nėra labai griežtai reglamentuojama, taipogi nėra aišku, kokiais, kokiomis sąlygomis dirba pameistrai. Taigi sritis nėra pakankamai iš, patirta, sakykime, stažuočių atžvilgių. Tačiau, kadangi žmonėms ši patirtis atrodo vertingai, ji matyti yra teigiama. O dėl savanorystės vėlgi mes nežinome, kokių įgūdžių žmonės įgyja savanorystės keliu, tačiau tai yra visuomenį naudinga veikla. Ir Tai taip pat padeda pereiti e, iš mokslo pasaulio į darbo rinką. Tačiau, žinoma, šioje srityje reikėtų surinkti daugiau informacijos ir išspręsti kai kurios klausimus. Kaip e, išskirti ir pabrėžti teigiamus dalykus pameistrystės stažuočių ar savanorystės programuose. Nemažai buvo padaryta šioje srityje ir buvo bandyta užtikrinti minimalias sąlygas tam, kad e, ši patirtis būtų vertinga. dalyvaujantis asmenims. Dėl pameistrystės yra numatyta nemažai struktūrų, tačiau vis dar lieka neįspręstų klausimų dėl darbo sutarčių tarp pameistrio ir darbdavio. Svarstoma, ar reikia mokėti pameistrio atlyginimą, ar reikia užtikrinti minimalų mokymą e, tokiems žmonėms ir, tiesą sakant, standartai įvairiose šalise įsiskiria ir sistemos įvairiose šalise taipogi skiriasi. Jeigu trumpai apžvelgtume turimas struktūras, taipogi yra atitinkamų struktūrų susijusių su stažuotėmis ir savanorystė. Tačiau reikėtų ir pripažinimo. Jeigu vyksta mokymai, galbūt reikėtų suteikti atitinkamus dokumentus žmonėms, kurie mokosi. Taipogi reiktų svarstyti ir užmokesčio klausimą, sakykime, užmokestis žmonėms, kurie dalyvauja stažuotėse. Kitas dalykas - sveikatos apsauga, jeigu pameistristės programa ar stažuotė nėra apmokama, kaip dėl sveikatos apsaugos ir kitų susijusių socialinių garantijų. Dėl politikos kūrimo šioje srityje tikrai dar yra nemažai ką nuveikti, nors yra organizacijų, yra bandoma kažką daryti šioje srityje. To dar nepakanka. Šios programos turi didelį potencialą ir jos turi potencialą padidinti profesinio rengimo programų patrauklumą jauniems žmonėms. Nes jeigu jaunimas turi galimybę ir įgyti įgūdžių ir uh, Um, gauti tam tikrą užmokestį ir įsilieti į darbo rinką, tai yra vertinga patirtis. Bet to mums reikia dirbti su darbdaviais. Mes norime, kad pameistrystės programos plėstusi, kad jos neliktų tradicinėse srityse. Taigi reikėtų įtraukyti mažas ir vidutinės įmonės, nes uh, labai dažnai tai yra mažos ir vidutinės įmonės. Tai yra įmonės, nuo kurių uh, priklausys ES ekonomika ateityje. Bet to reikia sukurti aukštos kokybės pameistrystės ir labai dažnai tos pameistrystės yra paklausios. Paklausa tikrai labai dažnai viršyje pasiūlą. Be to, kyla klausimas, kaip užtikrinti mokymosi kokybę, kaip užtikrinti, kad apskritai yra mokamas darbo vietoje ir reikia pagalvoti, kaip e, sudaryti sąlygas socialiniams partneriams nustatyti tam tikrą pamistrystės e, programų lygį. Dėl stažuočių manau, kad galima užtikrinti geresnį valdymą tam, kad stažuotės būtų kokybiška galimybė, kad tai nebūtų tik tai pigus darbas, kad stažuotė būtų um, proga kažko pasimokyti, įgyti naujų įgūdžių, kad tai būtų vertinga patirtis e, stažuotėje dalyvaujančiam asmeniui. Be to, reikia pagalvoti apie stažuočių finansavimą, nes jeigu stažuotės nėra apmokamos, tai apriboja tam tikros menų grupių galimybės dalyvauti stažuotėse ir pasinaudoti stažuočių privalumais. Nes, sakykime, žmonės tiesiog negalės atverti konkrečių durų į darbo rinką, jeigu negalės dalyvauti stažuotėje. Dėl savanorystės vėlgi tai gali būti svarbus žingsnis link įsidarbinimo, tačiau E, tai daugiausia susiję su asmens pripažinimu. Ir reikia užtikrinti, kad e, tos savybės ir tie įgūdžiai vertinami darbo rinkoje. Aš esu tyrėjas, taigi, žinoma, visuomet galima atlikti daugiau tyrimų. Ką galiu pasakyti? Šiuo metu tai itin aktualūs, itin karšti klausimai. Savanorystė, pameistrystė, stažuotės turi didelį įtaką darbo rinkoje. Jaunimas susiduria su daugybė iššūkių ir šios programos yra galimybė jaunimui atverti daugybę durų ir įgyti svarbius darbo rinkai įgūdžius įgūdžius, kurie bus naudingi dabar ir naudingi ateityje. ES mastu vyksta daug veiklos, taigi galima eksperimentuoti, galima sužinoti, kas geriausiai veikia vienu ar kitu atveju ir yra daug vietos mokymuisi. Ir žinoma, galima užtikrinti konkretesnės struktūras, kokybiškas struktūras, jos kaip tik dabar ir kūrimas. Aš noriu padėkoti Jums uždėmesi. Jeigu Jums įdomu, tyrimą ir ataskaitą galite rasti paspaudę šias nuorodas, o informaciją apie autorių šiuose nuorodose. Ačiū už tai, kad klausėte. Ačiū, ačiū už tai, kad pristatėte savo darbą. Dabar noriu kreiptis į politinės frakcijas ir koordinatorius, išgirsti jų nuomonės, išgirsti jų klausimus. APP e nedalyvauja, SND ponas Pavel. Ačiū už pristatymą. Noriu taip pat padėkoti Jums už Jūsų darbą. Jūs pateikėte tikrai įdomių duomenų. Noriu užduoti keletą klausimų apie kvalifikacijų pripažinimą. Sakėte, kad valstybės narėse atliekami įvairius eksperimentai, kad e, renkamės įvairūs požiūrį. Gal galite patikti pavyzdžių, kaip kvalifikacijų pripažinimas e, sutinkamas ir, ir pozityviai panaudojamas darbuotojų ir darbdavių. apie pripažinimą. Ar manote, kad sertifikatų dėka pri, pripažintų, sertifikatų pažyminčių pripažintas kvalifikacijas dėka žmonės lengviau uh, randa darbą? Pavyzdžiui, vertinant tai, kad daug mokinių neužbaigia mokyklos, kodėl jūsų nuomonė taip yra, kodėl pradeda atsiprašau, ne, ne, ne mokyklų ne, neužbaigė dalyvauti pameistrystės programuose. Kodėl pasitraukė iš tų e, stažuotės programų žmonės dalyvaujantis juose? Ir klausimas jums kaip mokslininkui. Ar yra galimybė aptarti štai kokį klausimą. Pereiti prie stažų, prie pameistrystės, e, galimybės mokyti darbe programų, kad taip žmonės įgytų daugiau įgūdžių ir galėtų dalyvauti visi gyvenime, visą gyvenimą trunkančiame mokymėsi. Pone Dlabajova toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti Jums už pristatytą studiją. Turiu keletą klausimų, kurie galbūt bus Jums pasirodys filosofiniai. Jūs, kaip, sakote, mums reikia, kaip jūs sakėte, mums reikia daugiau mokslinių tyrimų. Tačiau aš pasigėdu konkrečių pavyzdžių. Man stinga konkrečių programų, projektų, mm, kur, kur, kur jo pasiteisina. Juk mums iš tikrųjų reikia konkrečių dalykų. Reikia mm, turėti informacijos apie tai ir galėti pasakyti, kad, viena, kad štai šioje valstybėje kažkas puikiai veikia. Jūs sakėte, kad ir, ir būtų gerai tą informaciją žinoti. Dar vienas dalykas. Rašau didelį klaustuką prieš tai, ko nenoriu dabar leistis į politinės diskusijas, nežinau, kad mes nepasieksime politinio sutarimo dėl to, ar na, pameistrystės programos ir stažuotės turėtų būti apmokamos ar ne. Jeigu sutarėme dėl apibrieščių pameistrystės ir E, stažuočių, galimybės stažuotis, e, kad tai naudinga jaunimui ir kad e, iš mokyklos jie pereina iš karto į tas stažuotės. Aš pasisakau už tai, kad jos nebūtų apmokamos. Aš manau, kad reikia apmokėti jaunų žmonių kelionės, išlaidas, jie neprivalėtų už tai mokėti, bet nemanau, kad reikėtų jiems siūlyti atlyginimą už tas stažuotės ar pameistycės programas, nes jeigu jie gali kažko išmokti juose dalyvaudami. Dar turiu klausimą. Jūs atli... apklausėte daugybę suinteresuotų grupių atstovų ir tikriausiai jaunimo atstovų. Ka, ką jaunimas mano apie tai? Ar uždavėte klausimą jiems, ar, ar jų nuomonė tos stažuotės turėtų būti, ar jiems, jiems turėtų būti mokama už darbą ar ne? Ir Ar galima pasidaryti kokias nors išvadas? Ir noriu paklausti, ar piknaudžiaujama stažuotėmis ir pameistystės programomis? Nes manau, kad tas faktas, jog nėra siūlomas atlyginimas, galėtų būti trašia dirba piknaudžiavimo atvejams. Tai daugiau filosofinis klausimas, bet manau, kad Europoje Mes norime užtikrinti geresnį jaunimo užimtumą ir norime padėti jaunimo, jaunimui. Bet jeigu atlyginimas nesiūlomas, man tai netrodo didelė problema. GUE e, frakcijos vardu ponas Silikijoti. Ačiū, aš kalbėsiu gimtają kalbą, graikiškai, sako kalbėtojas. Noriu padėkoti ekspertams nes jie suteikė mums tikrai įdomių statistinių duomenų. Žinoma, tai politiniai klausimai. Iš dalies tai e, ir ekonominės krizės pasiekmė bei liberalizmo, kurį mes, žinoma, kritikuojame. Ir krypstame link tos situacijos, kur krypstame link teisų panaikinimo e, ir link griežtų taupimo priemonių, o ne darbo vietų kūrimo. Džiaugiamės tuo, kad šiame, šioje apžvalgoje kalbama apie mokymus, naujus įgūdžius. Tačiau moksliniai ta apžvalga nepristatė pameistrystės programų situacijos. Ta, mano kolegė apie tai taip pat klausė. Statistiniai duomenys. 3-2 milijonai žmonių dalyvaujančių pameistrystės programuose yra neraminantis dalykas. Ypač kai prisiminsime tai, kad e, toms pameist, pameist, tų pameistrystės programų dalyviams negalioja darbuotojų teisų apsauga. Manau, kad visi žinome iš savo šalių pavyzdžių, kam naudojamos, kaip panaudojamos tos pameistrystės programos. Jauni žmonės išnaudojami kaip pigi darbo jėga iš, iš principo. Nežiūrint į tai, kad jauni žmonės mano, kad partnerystės ir, šašau, e, pameistrystės ir stažuočių programos yra naudingos, vis dėlto svarbiausia, kad tų programų dėka žmonės e, surastų kelią į tinkamą orų darbą. Ir tos programos valstybėse narėse išnaudojamos kaip svertas. Ir nemažai baigusių universitetą e, jaun, jaun, jaunimo, kurie dirba už 500 eurų per mėnesį. Iškyla rizika, kad daugybė tų žmonių yra išnaudojami, ypač jei valstybė narė neturi e, pameistrystės programas reglamentuojančių teisės aktų. Daugybėje šalių nėra e, tokių teisės aktų. Dėl tokios, dėl, dėl galiojančių egzistuojančių sistemų daugybė žmonių iškrenta iš e, pameistrystės programų. E, Todėl užbaigdamas noriu žodžiu porą klausimų mokslininkams. At, rengdami šią studiją, ar pastebėjote, kad valstybėse būtų kuriamos pameistrystės programos, kuriuose ginamos darbuotojų teisės? Ar susidūrėte su tokiais atvejais? Ar galbūt pastebėjote, kad, kad formuojasi modelis, kurio dėka bus kuriamos e, tinkamos geros darbo vietos. Ir pastebėjote tokių tendencijų, kurioje nors e, es valstybė narė. Ačiū, sako pirmininkai, dabar ponas Martin. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė profesoriau. Trumpai. Man susidaro įspūdis, kad pavadinimas galbūt nėra tinkamai pas, pasirinktas, nes uh, bandoma su, sumaišyti viską - pameistrystę, stažuotės ir savano, laisvanorystę. E, pameistrystės, galimy, pameistrystės programos skirtos jauniems žmonėms. Tačiau klausimas, ar leisti nuo 14 ar nuo 16 metų dalyvauti tokiuose programuose, ar, ar jie ne per jauni. Taip pat kokius, kokias užduotis patikėtume pa, 14 metų pameistriui. E, E, jeigu kalbame apie e, pameistrius e, baruose, restoranuose, tokiu amžiu žmonės neturi teisės pasiūlyti mm, alkoholinių gėrimų. O stažuotės yra kas kitas. Stažuotės yra jau įgytų žinių pritaikymas ir galimybė E, pasižiūrėti, ko išmokai su realybė ekonominiu pasauliu darbo įmonėje. Ir stažuotė, žinoma, skirta jau daug vyresniam žmogui. E, ir diplom, tai yra diplomuoto specialisto ugdymas. Toliau mar, pakatos Martinos klausimui, ar reikia mokėti tokiems žmonėms ar ne. 14 mečiams, kodėl reikėtų jiems mokėti, bet jeigu kalbame apie e, stažuotę dalyvaujantį asmenį, kuris penkis metus mokėsi, kad įgytų baka, bakalauro diplomą ir aukštesnius diplomus, na, Tai kitas dalykas, o savanorystė, e, na, savanoriais gali būti bet koks suaugusysis ir 16 ir 45 metų. Savanorystė man siejasi labiau su aistra, su atsidavimu. Ir, na, bandau apsispręsti, kur link man eiti ir aš dalyvauju programos įvairiose. Tai jaunimas siūlo savo paslaugas kaip savanoriai. Ir man atrodo, kad čia turime kalbėti apie tris skirtingas strategijas ir skirtingas visuomenės grupės. Ir, kaip profesorius sakė, e, šalise metodai ir taisyklės skirtingos. Prancūzijoje viskas labai ats, e, aiškiai reglamentuota. Yra, pavyzdžiui, savanoriai turi pasirašyti dokumentą, kuriame patvirtina, kad jie yra apsidraudę kokiu nors nelaimą atveju. Ir manau, kad 27 valstybėse narėse e, situacija šiais klausimais sprendžiama skirtingai. Bet aš noriu Jums padėkoti ir daugiau daug nebekalbėsiu, bet noriu paklausti, ar Jūs patvirtintumėt, kad tie, tos egzistuojančios sistemos ir kad dalyvaujant esančios visuomenės grupės yra skirtingos, kad vis dėlto tai yra veiksminga galimybė įeiti į darbo e, rinkos užimtumo pasaulį ir kad na, savanorystė yra kas kita. Ačiū. Ir dabar grįžtame, vėl suteikėme žodį jums, tai galimybėms reaguoti ir mm, pakomentuoti tai, ką išgirdote. Ačiū užduota tikrai e, rimtų klausimų, nežinau, ar pavyks man į visus juos atsakysi, bet pabandysiu. Manau, kad pažangę praktiką sunku apibriežti, e, apie tai kalbama įvairiose leidiniuose Europo, parengtose Europoje. E, kad jeigu norime kalbėti apie pažangėją praktiką, pažangios praktikos pavyzdžius, reikia kitokios apžvalgos, bet e, nevertinant e, pameistrystės. Tai Vokietijoje galiojanti tradicija yra tas vadinamas auksinis standartas, bet skirtingose šalise egzistuoja skirtingos struktūros, pra, pramoniniai santykiai Europoje yra nevienodi. Ir tą modelį vokiečių netaip paprastai yra perkelti kitur. E, Ir manau, kad verta būtų a, toliau tirti, analizuoti šią sritį ir išsiaiškinti, kas būtų vertinga, ko, kokie aspektai būtų vertingi ir pritaikomi nacionaliniu lygmeniu. Sertifikatai. E, manau, kad tai svarbu, nes kalbame apie sudėtingą darbo rinką. E, daug reikalaujančią darbo rinką, į kurią patenka jaunimas. O savanorystė yra kas kita veikla, kuri tau gali pagelbėti. E, dažnai stažuotis ir, savanori, ir dalyvavimas savanorystės veikloje yra trumpesnės trukmės. Tie, kurie dalyvauja stažuotėse, jų patirtis bus kitokia, e, ypač jeigu egzistuoja kažkokia kreditų suteikimo sistema. Reikia viską labai atsargiai ap, ap, ap, apgalvoti. Mm, pro, dalyvavimo tokiuose programuose nebaigiantis asmenys. Kodėl žmonės pasitraukė iš pameistrysės programų? Jaunimas kodėl pasitraukė dėl sveikatos priežasčių, mm, moteris dėl neštumo Ir taip pat kartais e, keliami standartai ir susiję standartai netitinka jų lūkesčių pameistrystės programos dažnai siūlomos žemesniuose ekonomikos sektoriuose. Ir žmonės dažnai pamasto, kad jeigu atsiras darbo vieta už normalų atlyginimą, uh, E, aš geriau aš rink, pereisiu tą darbo vietą, o nedirbsiu už vieną eurą, vieno euro per valandą atlyginimą. Bet yra būdų spręsti šią situaciją, kai kurios valstybės yra e, išplėtoja politikos sprendimus, kurie padeda spręsti šį klausimą. Dalyvavimo skaičius 75 procentai, bet kartais na, žmonės pasitraukė iš tų programų dėl to, kad, tiesiog dėl to, kad jie priėmė neteisingą sprendimą. Dėl poreikių. Man atrodo, kad daugelie šalių, nebūtinai visose, bet daugelie šalių uh, yra ta, kad nepakanka stažuočių, stažavimosi galimybių ir pameistrystės programų visiems norintiems juose dalyvauti. Ir yra žmonių, kurie yra puikiai pasirengę, nėra tokių galimybių visiems norintiems. Reiktų kalbėti apie tai, kaip užtikrinti galimybę visiems dalyvauti visiems norintiems dalyvauti, nes tos programos yra naudingos. Uh, Taip pat reikia kalbėti apie tai, kaip užtikrinti geresnės prieigos galimybės toms visuomenės grupėms, kurios susiduria su tam tikromis kliūtimis. Aš jau atsakiau į kai kurios klausimus. Mes rengėme apžvalgą apie tai, kokia situacija yra Europos Sąjungoje. Jeigu būtų rengiama kita studija, mes, mes pateiktume konkretesnių pavyzdžių, e, pagalėtume apie tai, kas yra pažangioji praktika. Ar reikėtų siūlyti atlyginimą už dalyvavimą stažuotėse? Tai su, nelengvas klausimas. Jeigu atlyginimas būtų siūlomas, e, tai siūlomų stažuočių skaičius tikrai sumažėtų. Tai problema. E, Tačiau, kita vertus, jeigu tai stažuotės, kuriuose nesiūlomas atlyginimas, ne, ne, ne visos visuomenės grupės turi galimybę dalyvauti juose, ypač jei siūloma, siūloma stažuotės miestuose, kur būstas yra brangus, o viešųjų ryšių sektoriuje gali, dalyvavimas stažuotėje šiame sektorėje tik dažnai būna labai naudingas, tačiau tai susijęs su dažnai su e, didelėmis būsto apsigyvenimo išlaidomis. Manau, kad nekalbant apie stažuotės, reikėtų rasti kažkokį mechanizmą, surasti būdą, kaip e, stažuotėse galėtų dalyvauti tie, kuriems jos labiausiai naudingos, kaip, kaip, kaip paskatinti tokius procesus. Rengdami savo apžvalgą mes nesusidūrėme su kažkokiais sisteminiais bandymais piknaudžiauti sistemą. Uh, Manau, kad visada bus atskirų piknaudžiavimo atvejų. Ir kalbant apie stažuotės, viešajame sektoriuje jos yra gana, jų programa neblogai išplėtota, o kuomet darbdaviai siūlo stažuočių galimybę, jie paprastai siūlo ir nuolatinio darbo galimybę stažuotės pabaigoje. Bet tai nereiškia, kad nėra piknaudžiavimo. Bet mes savo tyrimę tokių, e, tokių, su tokiais atvejais nesusidūrėme, neaptikome jų. Toliau, dar trečia užduotų klausimų grupė. Ekonominė krizė atsiliepė stažuočių pasiūlai ir tai tam tikras rinkos žlugimas, nes darbdaviai dabar mano, kad jie negali pasiūlyti stažuočių, priimti stažuotojų dėl to, kad negali nieko pasiūlyti, e, bet tai reiškia, kad ateityje bus tam tikrų įgūdžių stygius. Todėl atsakingos institucijos turėtų ieškoti būdų, kaip užpildyti atsirandančias spragas. E, kalbu apie darb, darbdavių siūlomas stažuotis. Kaip jau sakiau, mes neaptikome jokių įrodymų, kad yra bandoma sistemingai piknaudžiauti tokiamis galimybėmis, kad stažuotėmis arba pameistrystės programomis, bent jau kalbu apie mūsų surinktą informaciją. Ir galiausiai, dar vienas klausimas, taip iš tikrųjų, e, jūsų minėtos tos trys programos yra labai skirtingos. Trys veiklos rūšis yra skirtingos, tačiau kai kuriais požiūriais jos yra panašios, nes jos visos susiję su jaunimo pereimų iš švietimo pasaulio į, į, į darbo, užimtumo pasaulį. Ir tokios programos dalyvavimo juose galimybės yra labai svarbios, nes čia galima įgyti patirties, e, užtikrinti, įgyti geresnės galim, galimybės susirasti darbą. Bet iš tikrųjų yra skirtingų galimybių ir žmonės e, renkasi, apsisprendžia būti savanoriais dėl įvairiausių priežasčių. Žmonės tampa savanoriais ne dėl to, kad norėtų įgyti darbo patirties, bet kaip jūs sakėte, dėl to, kad juos tai verčia daryti atsidavimas kažkokiam, kažkokiai sričiai. O tai yra dar, dar viena galimybė pasiūlyti kažką. Jei neturi darbo patirties, tai galbūt turi laisvanoriavimo šioje srityje patirties. Tai taip pat laikoma vertinga patirtimi. Ir tai sieja visus šiuos dalykus. Apgailestauju, jei neatsakiau taip išsamei jūsų klausimus, kaip, kaip norėtumėte. E, mes neturime informacijos apie visų rūšių veiklos paplitimą, kiek štažuočių e, pameistrystės programų egzistuoja, bei savanorystės programų kiek yra, bet iš dalies bent jau aš tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Ačiū. Anyway. Labai ačiū. Šiomis temomis mūsų parlamentas uh, diskutuos per ateinančius mėnesius ir metus, nes bandome surasti būdų, kaip būtų galima sumažinti nedarbą ir patenkinti darbo rinkos reikalavimus, verslo reikalavimus. Ir kad žinotumėme, kokio verslo reiks, kokio, kokio švietimo reikės per, per, po, po 20 ar 30 metų, nes pasaulis keičiasi ir mes turime į tai atsižvelgti. Pas, paskutinis darbo tvarkės klausimas šį vakarą. Europos komisijos pristatymas to darbo, kuris buvo užbaigtas vakar, nes buvo iš dalies pakeistas 2015 metų komisijos deleguotasis reglamentas, taigi dabar žodis komisijos atstovui, kad būtų pristatytas tas darbas. Atstovai, kad būtų pristatytas tas darbas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti trečiąjį deleguotojo reglamento pakeitimą. 14.1 SF reglamente yra tai numatyta. Kalba eina apie komisijos įsipareigojimo įgyvendinimą tam, kad daugiau sieksime, siektumėme rezultatais pagristo biudžeto ir fiksuotosios sumos leidžia kur kas greičiau pasiekti rezultato, nei procedūros, taip pat leidžia geriau ir greičiau apmokėti sumas tarp naudos gavėjų ir užsakančių institucijų ir tarp tokiu būdu sumažinama administracinė našta tokių um, fondų lėšų naudo, naudų, naudos gavėjams. Socialinio fondo atitinkamame straipsnėje, deleguotajame akte kalbama apie e, sumas, fiksuotas sumas ir tai ką moka valstybės narės. Šiuo straipsniu naudojasi nemažai naudos gavėjų ir yra atitinkamas teisinis aiškumas numatytas valstybėms narėms, kalbant apie valstybę narę, valdančią instituciją Europos komisiją. Nes Europos komisija nekelia klausimo dėl metodikos ar supaprastinto kaštų varianto, kuris numatytas pagal deleguotį aktą ir taip yra dėl to, kad metodika ir fiksuotų vieneto įkainių ir fiksuotų sumų klausimas yra aiškiai nustatytas. Toliau mes tokiu būdu galime sumažinti auditų skaičių. Galima įvertinti rezultatus tik tai, pasiektus rezultatus. Valstybių narių nacionalinės institucijos pačios gali nuspręsti, ar tuos pačius fiksuotus kaštus vieneto įkainius naudoja ar ne. Ir gali naudoti įvairius mokėjimų metodus. Tokiu būdu supaprastintos fiksuotų vienetų, supaprastinti fiksuotų vienetų įkainių. Įkainiai gali būti naudojami viešųjų pirkimų metu. Tai trečiasis deleguoto akto pakeitimas, patvirtintas 15 metų Liepos 9 dieną. Liepos 9, 15 metų Liepos 9 dienos deleguoto reglamento ir yra ten pakeitimai ir deleguoto akto trečiajame pakeitime yra numatyti visi fiksuotų vienetų įkainiai ir tuomet nereikia grįžti prie ankstesnių deleguoto akto pakeitimų. Mes pirmiausia kalbame apie keturias um, operacijų tipus Švedijai ir vieną variantą Prancūzijai. Pirmame pakeitime 16 metų kovo mėnesį buvo 5 fiksuotų vienetų įkainiai Čekijai ir keli Belgijai. Antrasis pakeitimas patvirtintas praeitų metų spalio mėnesį, ten numatyti papildomi fiksuotų vienetų įkainiai Čekijai ir, ir naujos galimybės supaprastintoms sistemoms Maltai, Slovakijai, Vokietijai ir Niderlandams. O šiandieną trečiasis pakeitimas kuris, kaip jūs teisingai pasakėte, buvo patvirtintas tik vakar. Jame kalbame apie pakeitimą dėl fiksuotų vienetų įkainių taikoma Švedijai ir naują fiksuotų vienetų įkainį Čekijai, Maltai, Slovakijai, Austrijai, Lietuvai, Lenkijai ir Rumunijai. Ir nauja suma numatyta Niderlandams, kalbant apie techninę pagalbą, tai yra naujovi. Ir dar viena šio reglamento pakeitimo naujovė yra ta, kad mes pirmąjį kartą siūlome ES fiksuotų vienetų įkainius, kurie būtų naudojami švietimo operacijoms atlikti. Taigi pakeitime kalbama apie visas sąnaudas. Anksčiau buvo kalbama tik apie personalo sąnaudas, o dabar ir apie dalyvių apmokėjimą dalyvų išmokas ir čia trys papildomos sąnaudos yra minimos susijusios su investicijų parama investicijoms švietimo srityje. Maltoje tie kaštai leidžia supaprastintą sistemą taikyti mok, apmokant darbuotojus įmonėse vietoje arba iš, išvykstamosiuose kursuose. Taip pat Italijoje čia kalbama apie papildomus kaštus kalbų mokymams, stažuotėms. Taip pat tokie, tokios sąnaudos yra ir jaunimo programoms taikomos, ir regioniems veiklos programoms, taip pat e, doktorantūros finansavimas yra numatytas kelioms regioniams programoms dėl Slovakijos. Čia naujas kaštas numatytas e, mokymo pagalbai, taip pat mok, mokytojų mokymo kaštams padengti, Niderlandams yra čia techninis pakeitimas numatytas dėl veiklos programos Austrijos atveju, vėlgi švietimo sektoriuje. Yra kalbama čia apie mokytojų atlyginimus Lietuvoje. Keturi kaštai susiję sąnaudų kategorijos su profesiniu mokymu ir neformalus profesinis mokymas numatytas Lenkijos atveju. Uh, tarp valstybinis mobilumas, stažuotės ir um, jauniems žmonėms, o Rumunijos atveju čia yra atly, mėnesinis atlygis um, dar, darbuotojams, kalbant apie konkrečias darbų kategorijas. Labiau norėčiau pakalbėti apie um, naujovę dėl ES paprastintų kaštų sistemos. Tai čia 26 valstybės narės e, yra įtrauktos ir mes naudojame Eurostato duomenis - Danija, Graikija, Dėja negavome iš jų patikimų duomenų, o kitos valstybės narės duomenys pateikė, taigi čia priedė kalbama apie dalyvio kainą metams įvairiuose švietimo lygmenyse pagal tarptautinę švietimo klasifikaciją. Mokėjimai grindžiami tuo, kad dviem, trim etapais per metus yra įtraukiami nauji dalyviai ir valstybės narės gali išsireikalauti tas sumas iš komisijos be jokių patvirtinančių dokumentų, išskyrus tik tai, kad tikrai tie asmenys buvo įtraukti į programą. Įrodymą, kad jie buvo įtraukti į programą. Ir taip pat valstybės narės gali naudos gavėjams išmokėti kompensacijas kitokiais būdais. Tokiu būdu būtų užtikrinamas lankstumas valstybėms narėms maksimaliai. Pirmąjį kartą mes siūlome tokią, tokį supaprastintą kaštų variantą ES lygmenių ir tikimės, kad turėsime ir kitų galimybių numatyti tokią sistemą kitame pasiūlyme, kai bus e, vėlgi keičiamas deleguotasis reglamentas. Ir galiu paskelbti, kad mes jau esam tikrai tikimės, kad bus ketvirtasis pakeitimas to deleguoto reglamento ir uh, E, tikimės, kad jis pasirodys kitą mėnesį. Čia bus Vokietija, Kipras ir Prancūzija įtraukti į tą sistemą. Dabar yra 13 valstybių narių, kurios patenka į supaprastintus e, kaštų variantus ir su Kipru bus 14 valstybių narių. Ir mes manome, kad e, deleguoto akto patvirtinimas ir susitarimas su valstybėmis narėmis dėl supaprastintų kaštų variantų, ar tai būtų fiksuotos sumos, ar sumos, ar vieneto įkainiai, tai yra geriausias būdas su, sukurti supaprastintas sistemas ir užtikrinti, kad būtų pasiektas supaprastinimas. Ir tai naudinga ir nacionalinėms institucijoms, ir naudos gavėjams, ir kol kas vertinimai pagal veiklos programas ir operacijas, kurios buvo sus, susijęto su papasintomis sistemomis 6,4, 6,7 milijardo eurų, apie tokią eina kalba suma. Ir mes tikimės, kad iki metų pabaigos bus dar vienas toksai trijų naujų valstybių pristatymas, bet e, esame pasirengę mes e, patvirtinti dar vieną regl deleguoto reglamento pakeitimą, kai tik viską išsiaiškinsime su valstybėms narėms. Hey, Dėkoju tikrai laukia nemažai darbo, kad pertumėme prie supaprastintos procedūros, bet manau, kad finansinė prasme tai yra vertingas dalykas ir taip pat dar norėčiau pasakyti, kad tai yra svarbu ir dėl to, kad tokiu būdu Europa gilėja, tampa artimesnė piliečiams ir tai yra visiems naudinga. Ar būtų pastabų ar klausimų už kolegų pusės, jeigu ne, tuomet labai jums dėkojame. Ir tuo ir baigiame šiandienos posėdį. Kitas posėdis įvyks rugsėjo 28 dieną. Jūs visi gausite darbo atvarkės projektą laiku. Ačiū ir e, gerą vakarą.